Posiam. Labadiena, kolegos. Gal galėtume pradėti darbą. Nors dar ir ne visi susirinko, neturėtume daugiau vilkinti. Ir dabar suteiksiu žodį iš karto, iš pat pradžių ponui Kleinui. Ar girdite mane? gerbiamoji pirmininkė, ponės ir ponai. Džiaugiuosi čia galėdamas pasisakyti 30 tūkstančių ligonių kenčiančių nuo astmas Europos Sąjungoje. Apie ką yra ši peticija? Peticija yra apie e, nedidelį e, medicinos inhalatorių, kuris leidžia e, sergantiems astmą inhaliuoti atitinkamus vaistus be jokių receptų. To e, daikto pavadinimas yra efekto ir svarbu, kad galima jį naudoti ir gulint, kadangi labai daug astmos priepolių įvyksta būtent naktį. E, E, standartinis inhalatorius, kuris yra L raidės e, formos, e, gulint negali būti naudojamas, o atitinkami moksliniai tyrimai parodė, kad būtent šis inhalatorius yra labai veiksmingas. Galima jį žinoma naudoti ir sėdint arba uh, stovint ir aš galiu jums štai pademonstruoti, kaip galima tą inhalatorių panaudoti. Ir turiu jums pasakyti, kad čia nedopinga. Aš dabar įsipurškiau, pradėjęs naudoti šią įrangą, daugiau nebekenčiu nuo netikėtų astmos priepalių, man nereikia kreiptis į ligoninę kiekvieną kartą, kas e, nemažai kainuoja. Apskritai galima labai daug sutaupyti, e, panaudojant e, šią įrangą tame tarpe ir draudimo bendrovėms, kurios patiria didelius nuostolius. Galima pardavinėti šitą prietaisą be atskirai nuo vaistų e, pagal ES klasifikaciją. Tai yra pirmosios klasės e, įranga. E, ji yra žymima EC ženklu. Bet patikrinus išduotus sertifikatus, paaiškėjo, kad Bavarijos valdžia uždraudė šio prietaiso naudojimą, pasiremdami kažkokiamis nuorodomis į abstrakčią riziką ir taip toliau. Ir 1997 metais e, buvo išleistas toks laikinas uždraudimo įsakas o komisija neįvykdė savo prievolės ir nepatikrino šito sprendimo, nors to ir reikalauja ES direktyvos. E, buvo insinuojama e, rizika, buvo bandoma tikrinti šį prietaisą pagal direktyvą 9342, nors ji to ir nereikalauja. Bet komisija vis tiek tai e, pasirinko e, ignoravimą, kai kalbama apie atskirų valstybių narių veiksmus. Yra klinikiniai duomenys, kurie rodo, kad e, kaip tik atvirkščiai tas prietaisas nėra pavojingas. E, 30 tūkstančių kenčiančiųjų nuo astmos e, yra pateikę 200 tūkstančių paraiškų įsigyti šitą produktą ir visiškai neįmanoma įsivaizduoti, kaip galima laikyti jį pavojingu, kai per tuos 14 metų e, iš tikrųjų jis pavartotas 200 milijonų kartų. Nepaisant to, e, atitinkama valstybė narė reikalauja papildomų testų, e, nors komisija e, vis tiek atsisako veikti. Nuo 1998 metų iki 2005 pagal e, privalomąją e, saugos procedūrą, procedūrą komisija privalėjo e, pradėti veikti. Bet kaip Teisės reikalų komitetas savo nuomonėje labai aiškiai sako, komisija šiuo atveju ignoravo bendrijos įstatymus. Komisija yra pagal juos ta procedūra, saugiklio procedūra turėjo būti jau panaudota 97 metais. Jau šiais metais e, administracinis teismas Münchene atsisakė imtis tolesnių veiksmų pasiremdamas komisijos pareiškimu, kad nėra reikalo priimti prejudicinį sprendimą. Šiuo metu pradžioje mes net ir nežinojome, kad egzistuoja toksai laiškas dėl prejudicinio sprendimo. Taigi nėra įvykdytos e, tos e, apsaugos procedūros ir iš principo mes jaučiamės es, e, buvę apgauti. Generalinis direktorius Hans Ulrich 2007 metais pasakė, kad po 1997 metų procedūrų jūs aiškiai žinote, kad procedūra nebus vykdoma, o jeigu norite, tai e, galite kreiptis į teismą, tai yra absoliuti, e, apsi, absoliuti jūsų teisė. Um, tai neturi prasmės, komisija turėjo imtis tos apsaugos procedūros, tuo tarpu 12 metų niekas nevyko. E, tokio sprendimo panaikinimas jokios pažangos neatnešė ir nuo to laiko, kai taip vyksta, e, draudėjai e, teikiantys medicinos draudimo paslaugas patyrė didžiulius nuostolius, 300 e, milijonų nuostolius ko gero Ir sunku labai įsivaizduoti, kodėl komisija ir toliau vengia savo atsakomybės ir mes kreipiamės į peticijų komitetą, e, prašydami užtikrinti, kad tai, ką komisija turi padaryti, padarytų ir kad e, tai būtų padaryta 30 tūkstančių sergančiųjų astma Europoje labai. Su mumis e, šiandien yra daktaras Schneideris ir e, aš e, taip pat noriu padėkoti Jums uždėmesi 30 tūkstančių sergančių astmą vardu. Ačiū, dabar iš karto žodis komisijos atstovų. Um, and... Dėkoju. Ačiū, kad nusprendėte perkelti e, šio punkto svarstymą pirmojų punktų šiandien po pietų. Komisija mano, kad peticijos patekėjo išrastas įrenginys, turi didelį potencialą, e, sutaupant medicinės išlaidas atskiriems pacientams pavyzdžiui, medicinos draudimo išlaidas, tačiau komisijos kompetencijoje yra užtikrinti, kad visi medicinos įrenginiai platinami ES yra saugus ir nekelia Europos piliečiams jokios rizikos. Kaip ponas Kleinas ką tik pasakė, medicininiai įrenginiai yra reglamentuojami e, direktyva, 93 e, metų direktyva, kuri buvo daugelį metų tombulinama, šiuo metu ją peržiūri siekiant pateikti naujus e, pasiūlymus, tobulinant e, šią direktyvą 2011 e, metams. Medicinos įrenginiai, kitaip negu farmakologiniai įrenginiai, yra reglamentuojami pagal kitokią procedūrą. Jiems neturi pritarti centrinė institucija. Tačiau juos būtina sertifikuoti. Sertifikavimo konkreči, konkreti forma priklauso nuo to, ar tam tikras medicininės įrenginys yra klasifikuojamas kaip turintis didelę riziką ar, ar mažesnę riziką. Ir čia įrenginys, apie kurį kalbame, yra suklasifikuotas kaip žemos rizikos įrenginys ir dėl to neturi įsikišti trečioji šalis ar kokia nors kita šalis. Vis dėlto tam, kad įrenginį būtų galima paženklinti ES ženklų ir tuo įrodyti, kad e, įrenginys atitinka ES direktyvas ir jį galima laisvai platinti ES, būtina pateikti techninę bylą, nurodanti ir pagrindžianti, kad šis produktas yra saugus. Komisijos nuomonė peticijos pateikėjas nesugebėjo įrodyti Vokietijos atitinkamos institucijoms, kad šis gaminys yra saugus. Ir būtina techninė byla niekada nebuvo tinkamai užbaigta. Taigi mūsų nuomonė, peticijos pateikėjas ir gamintojas neįgyvendino tų sąlygų, kurių būtina laikytis tam, kad šis gaminys būtų pripažįstamas tinkamu platinti ES. 93 metų direktyvos 8 e, straipsnis ir 18 straipsnis kalba apie e, saugumo nuostatas. Ir pagal šias nuostatas nacionalinės institucijos turi teisę uždrausti šio gaminio platinimą nacionalinėje rinkoje. E, ir čia nustatyta speciali procedūra, kurią reikia naudoti, kuomet, jai, kuomet tas gaminys jau pradėtas platinti rinkoje, jei tam tikra nacionalinė institucija nustatė, kad šis gaminys kelia riziką ir taip gali atsitikti dėl to, kad, pavyzdžiui, buvo pateikti nauji moksliniai duomenys, rodantis, jog šis gaminys kelia riziką. Taigi tokiu atveju būtina taikyti šį straipsnį, šios straipsnio nuostatas ir Vokietijos atitikomos institucijos turėjo jų laikytis, e, ketindamos uždrausti šio gaminio platinimą. 97 metais. Tačiau ši procedūra niekuomet nebuvo baigta, kadangi remiantis visais duomenimis, kurie buvo prieinami komisijai tuo metu, įskaitant ir tuometinio gamintojo laišką Vokietijos atsakingoms institucijoms, šio, gamintojo, šio gaminio gamintojas sutiko e, toliau neteikti šio gaminio į rinką ir dėl to neketino užbaigti e, techninės bylos. Taigi komisijos nuomonė jau nėra jokios galimybės, kad šis gaminys vėl bus pateiktas į rinką arba kad bus kvestionuojamas jo uždraudimas. Taigi komisija supranta iš laiško, kuris buvo parašytas komisijai 97 e, metų gegužės mėnesį. Tai yra 2007 metų, sako kalbėtoja. E, Kitas e, šio gaminio uždraudimas įvyko 2006 metais, e, kuomet e, šis gaminys vėl buvo pateiktas į rinką kitų pavadinimų, jį pagamino kitas gamintojas, tačiau Vokietijos atsakingos institucijos ir vėl uždraudė šio gaminio platinimą rinkoje. Komisija išanalizavo šio gaminio bylą ir nustatė, kad būtina taikyti 18 straipsnio nuostatas, kurios teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos privalo imtis veiksmų, siekdamos užkirsti kelią gaminio platinimui, e, to gaminio, kuris netitinka direktyvos nuostatų. Komisija neginčijo e, Vokietijos e, valdžios institucijų tokio požiūrio ir neatsižvelgė į peticijos pareiškėjo reikalavimus dėl to, kad jis nesurinko visų reikiamų duomenų pagrysti savo reikalavimams. Taigi, buvo įrodyta, kad toks gaminys yra pavojingas. Ir komisija mano, kad Vokietijos valdžios institucijos teisingai išsprendė šį atvejį pirmojų atvejų, taip pat ir antrojų atvejų, kuomet taikė 18 straipsnių nuostatas. Mes žinome, kad komisija, kad, kad peticijos pateikėjas e, pasinaudojo teisę kreiptis į Vokietijos teismus e, Jo bylą sprendė Bavarijos administracinis teismas šiuo metu vasario mėnesį. Žinoma, peticijos pateikėjas turėjo teisę teikti apeliaciją. Komisija neteikė savo nuomonės teismui, priešingai negu kad teigia pareiškėjas, kadangi faktai buvo visiškai aiškus e, ir teismas įsiremdamasis galėjo priimti sprendimą nesikreidamas į Europos komisiją. E, žinoma, dabar peticijos pateikėjas dar gali imtis alternatyvių veiksmų ir pateikti įrodymus, kaip prašė Vokietijos atsakingos institucijos ir komisija 2006-2008 metais surengė įvairius susitikimus su peticijos pateikėjų, gamintojų ir Vokietijos atsakingomis institucijomis, kurių metu siekta išsiaiškinti, kokių duomenų trūksta siekiant užbaigti techninę bylą. E, Vokietijos atsakingų institucijų požiūrių pakaktų pateikti fizinius įrodymus, kurie įrodytų, kad e, peticijos e, pateikėjo išlaidos susidarė 30-40 tūkstančių eurų. Taip pat, jeigu šiuo metu yra pacientų, kurie naudoja šį E, produktą nebūtų sudėtinga surinkti jų visų parašus. Komisija šiuo atveju ėmėsi neįprastų žingsnių, kadangi susisiekė su e, pateikėjų ir Vokietijos atsakingomis institucijomis. Paprastai mes to nedarome, tačiau suprantame, kad tai yra nedidelė įmonė, kuri gali susidurti su sunkumais, suprasdama ir išsiaiškindama e, tam tikrus teisės aktus. Šiuo atveju buvo nustatyta, kad Vokietijos institucijos tinkamai interpretavo teisės aktus. E, Saksonijos Anhalto žemė, e, kurioje buvo platinamas šis produktas, nustatė, kad šio gaminio nereikėtų platinti rinkoje e, pagal federalinės vaistų agentūros nuomonę. Dėkuoju, ponios ir ponai. Grazie alla Commissione. Eh, vorrei che disciplinassimo da subito il dibattito. Labai ačiū komisijai. Dabar, kad nevėluotume po pietų, kaip vėlavome šį rytą ir kad galėtumėm pabaigti nagrinėti šį dokumentą dalyvaujant komisijai, labai prašau kalbėti trumpai. Ponas Jair, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šitą peticiją pavadinome Killing Me Softly. Žodžiu, <laughs> lėta mirtis. Teisės komitetas taip pat įvertino situaciją, komi komisija ir nacionalinės institucijos naudojo tokią strategiją, kad neigia teisę, tačiau tai nėra gerai. Kiek girdėjau, žaidžiama yra tarp dviejų straipsnių, tarp 8 ir 18. Naujoji procedūra buvo naudojama nuo 1997 metų, kad produktas būtų pateiktas į rinką. Buvo e, viena, vienoje žemėje buvo tai leista, kitoje žemėje tai buvo uždrausta. Mano pirmas klausimas skirtas komisijai būtų toks. Ar procedūra dėl E, apsaugos priemonės e, pabaigta ar ne? Jeigu e, nepabaigta procedūra, saugumo peržiūros procedūra, tai gali nu, nukesti peticijos pateikėjas. Peticijos pateikėjas, aišku, tikisi kažkokio sprendimo, bet sprendimas gali būti ir blogas, kas jam iš esmės dėl to nieko gero irgi nebūtų. Bet juk čia galima palyginti, prilyginti mirčiai nuo bado, kai produktas yra, bet vis tiek jo vartoti ne, ne, negalima, praeina labai daug uh, laiko tokios ilgos procedūros e, teisinėje valstybėje yra tiesiog nesuvokiamos. Mano klausimas skirtas komisijai būtų toks, ar priemėte kažkokį sprendimą ar ne. Peticijos pateikėjas turi teisę turėti tokią informaciją, jisai turi teisę gauti kažkokį tai sprendimą. Ir aš manau, kad mes tikrai galime pareikšti savo uh, nepasitenkinimą, o galbūt netgi pasiūlyti rezoliuciją plenarinėme posėdėje. Koks be būtų prašymas, peticijos pateikėjas turi teisę gauti atsakymą ir turi teisę sulaukti sprendimo. Pane Refneri, aš manau, kad čia yra puikus pavyzdys, kada komisija yra naudinga ir komitetas yra naudingas ir teisė pateikti peticiją taip pat naudinga. Uh, nesuvokiamas dalykas, kad e, piliečiams būtų atsakoma suteikti, užtikrinti jų teises. Čia peticijos pateikėjas netgi negali kreiptis į teismą. Ir jau 13 metų viskas tęsiasi. Jau 13 metų įsivaizduojate, iš tiesų labai daug didelės sumos išleistos, e, nes e, užblokuotas tiesiog e, produktas, kurio negali, pro, produkto už, pardavimas užblokuotas, jo negalima pardavinėti. Ir jeigu komisija dabar priims teigiamą sprendimą, tai tada viskas būtų išspręsta, jeigu neigiamas sprendimas būtų, tuomet galima būtų paduoti komisiją į teismą, bet komisija nieko nedaro. Uh, Jūs kalbėjote apie apsikeitimą laiškais 97 metais, aš žinau, kai buvo rašinėjamėsi, buvo nemažai nesusipratimų, viską reikėtų išaiškinti. Bet kaip aiškinti tai, kad nuo 97 iki 2007 nebuvo nieko padaryta, nors direktyva sako labai aiškiai, kad e, tas e, peržiūrėjimas turi būti padarytas, produkto saugumos peržiūra turi būti atlikta as soon as possible, kaip galima greičiau. Tai kas, jeigu ne jūs, yra kompetentinga institucija? E, čia mes būtumėm Saksonijos Anhalt žemė. 96 metais buvo pateikti visi dokumentai, nebuvo jokio pastabos pateikta, iš Bavarijos pusės buvo, e, nebuvo taip pat pateikta jokių, jokių pastabų O pagal tą e, procedūrą, produkto saugumo peržiūros procedūrą, e, Anshalt Žemė sako niekada negavusi tokio prašymo. Tai dabar kas yra ta kompetentinga institucija. Aš sakyčiau, kad tai yra labai rimta problema, nes Europoje yra 30 milijonų astmatikų. Aš asmas sergu nuo pat vaikystės ir tai yra tikrai puikus vaistas. Taigi labai didelis skirtumas tarp to, ką inhaliuosime arba to, ką leisimės. Tai, kas dabar yra pateikiama į rinką, pristatoma, kad tiek turinys, tiek forma to pateikimo turi būti parduodama kartu. Čia mes turime maži, mažiau, bra, e, ne, ne, ne tokį brangų ir geresnės kokybės preparatą. O dabar jūs atsisakote ligonėms suteikti galimybę tokį produktą nusipirkti. Taigi aš noriu, kad mūsų komitetas nepriimtų nepatenkinamų sprendimų. Man atrodo, kad būtų pats geriausias sprendimas, jeigu šį klausimą keltumėm plenarinėme posėdyje. Negalima gamintojui užkirsti kelią jo teises. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, šis atvejas yra nepaprastai sudėtingas, kaip sakė mano kolegos, perskaičiau visą krūvą dokumentų su tuo susijusiu, matau ten daugybę prieštaravimų. Iš vienos pusės buvo reikalauta atlikti klinikinius tyrimus, paskui tarsi buvo jie atlikti, o paskui e, randame teiginius, kad e, būtinų studijų nėra buvę atlikta. Ir man iš tikrųjų kyla toks klausimas, jau jeigu reikėjo studijų, tai kokių, ar buvo jos inicijuotos, jei ne, tai kodėl ne, o jeigu atliktos, tai kodėl nepripažįstami jų rezultatai. Daugybė klausimų čia. Buvo kalbėta taip pat ir apie tam tikrą pašalinį neigiamą poveikį Vienoje vietoje kalbama, kad abi priemonės turi tokį pat poveikį kitoj, jau kad skirtingą poveikį. Teisės reikalų komitetas smulkmeniškai išanalizavo tuos dokumentus, O dėl kitų smulkmenų, tai ką aš turiu pasiremti savo kolegomis. E, tak, fru... E, Dėkuoju, pirmininkė, aš daniškai kalbėsiu. Ačiū už žodį. Čia yra viena nuoroda arba sakinys, kurį norėčiau, taip sakant, paminėti. Jis ateina į galvą. Kui bonum. Kitaip sakant, kam tai naudinga. Matyti yra tokių, kurie prarastų daug pinigų, jeigu tas produktas pasirodytų rinkoje. Manau, kad susidurime su puikiu pavyzdžiu, kai būtina užtikrinti, kad bus tinkamas lobistų registras. Šį rytą kalbėjome apie Porsche atveją. Tuo tarpu žinome, kad dar geriau negu kad automobilių gamintojus veikia a, farmacinės pramonės lobistai. Iš tikrųjų, e, tai medicinos pramoniai e, to produkto naudojimas reikštų didelius nuostolius. Matau, kad komisija, e, taip sakant, neigiamai purto galvą. Mi sembra abbastanza chiaro che la risposta della Commissione non abbia dato soddisfazione ai membri di questo. Pirmininkė, e, turbūt aišku, kad komisijos atsakymas netenkina komiteto narių, vadinasi, reikia į tai atsižvelgti. Aš raginčiau tada pateikti trumpą komisijos pozicijos rezume ir ko gero teks mums kreiptis į komisijos narį dalį, kad gautume tenkinantį atsakymą. Taigi, remdamiesi tuo, ką jau pasiekėme, laukčiau kuo spartesnio galutinio atsakymo ir užtikrinimo, kad tie tos procedūros mechanizmai bus inicijuoti. Suteiksiu komisijos atstovė žodį vis tik tai dar kartą, bet tik tai trumpai vieną minutę. Dėkoju. Grįžkime prie pradžių. Taigi, pradinė procedūra buvo produkto saugumo peržiūros procedūra pagal 8 straipsnį, dar 97 metais. Komisija išanalizavo tą reikalą, bet taip pat e, sužinojo, kad gamintojas neturi ketinimų toliau pardavinėti tą produktą. Aišku, būtų buvę daug paprasčiau, jeigu komisija būtų paprašiusi Vokietijos, kad ji atsiimtų savo saugumo notifikaciją. To nebuvo padaryta, nes atrodo, kad tada atrodė, kad tam nėra reikalo, Na, o kai produktas po dešimt metų vėl sugrįžo į rinką, mes buvome pono Klaino informuoti, kad jis vėl uždraustas, vėl atidžiai išanalizavome tą reikalą ir nusprendėme, kad praktiškai tai nėra 8 straipsnio, bet 18 straipsnio procedūra. Ir nuo 2005 metų mes į viską žiūrėjome pagal 18 straipsnį ponui Klainui netimtos teisės kvestionuoti tokius sprendimus. E, jis tą ir padarė, kreipdamasis į Vokietijos teismus. Vokietijos teismas pareiškė, kad tas produktas, kaip jis dabar pateikiamas, neatitinka medicinos įrangos direktyvos nuostatų. Nėra iš tikrųjų taisyklės, kuri sako, kad kandiklio atskirai nuo vaistų negalima pardavinėti, tai yra įmanoma. Jeigu tik bus įrodyta, kad tas kandiklis bus saugus. Problema ta, kad to dar kol kas nėra įrodyta. Ponas Kleinas sako, kad e, tas kandiklis dvigubai veiksmingiau veikia tuos vaistus ištraukti iš to konteinerio, kad jie patektų į gerklę, bet tuo pat metu reikia dvigubai daugiau vaistų. Ir iš tikrųjų reikia įrodymų, kad nebus tada e, per viršinės dozės ar per mažos dozės, kad tai nekels rizikos pacientui. Grazie. Comunque questa, vabbè, non iniziamo un dibattito. Questa... Eh, Dėkoju, nebediskutuokime dabar dėl šio reikalo. E, atsakymas, ko gero, tų visų abejonių vis tiek nepanaikina, vis dar egzistuoja galimas prieštaravimas. E, kai kalbame apie komisijos veiksmus dėl šios komisijos, taigi turime prašyti komisaro dalį atsakymo ir komisijos dabar išsakyta nuomonė turėtų mums būti pateikta raštu metu, kad galėtume ją persisti e, peticijos autoriui, kad ir toliau galėtume šitą reikalą stebėti. Taigi, koordinatorių posėdėje rugsėjį turime grįžti prie šio klausimo, pažiūrėti, kaip toliau geriausia veikti. Pane pirmininkė, gal dabar autoriui galėtume paskutinį žodį suteikti, kai kurios aspektus gal tai paaiškintų, jeigu jūs leistumėte. Ko gero, čia yra nesuspratimų, reiktų gal paaiškinimų. Vieną minutę, ko gero. Pirmininkė, na, visą laiką kartuojam tie patys dalykai, bet gerai, vieną minutę. E, Ačiū. Pirmininkė. E, iš tikrųjų, čia yra visiškas nesusipratimas e, dėl to, ką sako komisija apie 8 ir 18 straipsnį. Pati komisija 2007 m. vasario mėnesio laiške e, sako, jog tai yra 8 straipsnio antros dalies procedūra. Dabar staiga jau minimas 18 straipsnis. Nežinau kodėl. Taip, turi būti vykdoma produktų saugumo peržiūros procedūra, tačiau įrodinėjimo pareiga nepriklauso peticijos pateikėjų, ne jis turi įrodyti, kad gaminys yra saugus. Yra kaip tik atvirkščiai. Aštuntos straipsnio direktyva, straipsnis teigia, kad valstybė narė turi pateikti įrodymus apie pavojų. Tai ne pateikėjo reikalas įrodyti, kad gaminys nėra pavojingas. Tai, kad Šis įrenginys buvo naudotas daugybę milijonų kartų, jau yra pavyzdys įrodantis, kad šis gaminys nėra pavojingas. Gamintojas niekada neteigė, jog šis produktas bus panaikint, pašalintas iš rinkos. Jis visuomet buvo pardavinėjamas, niekada nebuvo panaikintas iš rinkos. Ir Müncheno administracinis teismas, darydamas nuorodą į 2007 metų vasario laišką, e, taip pat tai teigia. Tai buvo tie dalykai, kuriuos norėjau paaiškinti. Dėkoju. Ačiū. E, taigi, kol kas dar laukiame dokumentu, todėl paliksime šią peticiją neišspręstą, grįžime prie jos rugsėjo mėnesį, o dabar norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. E, kalbėsime apie Nord Stream dujų vamzdyną ir norėčiau sutikti žodį poniai Geringer. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad tas diskusijas perkelėte į popietę, nes ryte tikrai nebūtumėm turėję laiko. Dabar laukiame parlamento rezoliucijos jau du metus ir e, išvadų taip pat. Išvados pirmiausia yra susijusios su padėties poveikio įvertinimu, nepriklausomų poveikio įvertinimu, būtent to didelio projekto nepriklausomų įvertinimu. Dar neturi precedentų ES toks projektas ir neįmanoma numatyti to projekto pasiekmių, neįvertinus, netlikus nepriklausomą įvertinimo, ta prasme. Dabar naftotiekis, dujotiekis yra te, statomas. Jau viena šeštoji yra pastatyta. Kiekvieną mėnesį keletas kilometrų, trys kilometrai yra nutiesiama. Gegužės mėnesį Europos komisija mūsų komiteto posėdėje pasakė, kad tai yra privatus projektas ir dėl to Europos komisija nėra kompetentinga, neva nėra kompetentinga komentuoti tokio įvertinimo. Komisijos nuomonė pristatyti dokumentai E, iš Suomijos, Vokietijos ir Švedijos institutų pristatyti dokumentai buvo labai geri. Bet būtent tą analizę juk ir užsakė Nord Streamas. Tai mūsų nuomonė visiškai nenaudinga pritarti tokiam vertinimui. Juk vertinimą užsakė E, visų šių darbų atlikėjas. E, tai tikriausiai rodo, kad tie dokumentai nėra visiškai švarūs. 2985 direktyva savo ypatingai penktajame straipsnėje e, draudžia tiek privačiuose, tiek e, valstybiniuose projektuose atlikti darbus, kurie yra neįvertinti, kurių poveikis yra neįvertintas. Penktame straipsnėje yra išvardinti visi elementai tame tarpe ir katastrofinis poveikis aplinkai, kuris gali atsirasti atliekant arba atlikus šį projektą. Taip pat straipsnėje yra kalbama apie įvairias priemonės, kurios būtų pasitelkiamos pašalinti padariniams. E, remdamasis atitinkamai straipsniai šioje direktyvoje, norėčiau užduoti keletą klausimų. Tiek e, kas bus atsakingas už e, tą ekologinę katastrofą, jeigu ji įvyktų e, Baltijos jūroje. Niekas nėra apibriešta, ieškojome precedentų Meksikos įlankoje. Dabar Baltijos jūroje, ko gero, tą katastrofą būtų galima pataisyti, jeigu tiesiog užsuktume kranelius, tačiau pasiekmių negalima numatyti, jeigu kartais jūros dugne sproktų tos dujos. Taigi kas turėtų būti atsakingas už gelbėjimo darbus. Penkios šalys atlieka projektą. Kuri iš tų šalių būtų atsakinga už gelbėjimo darbus? Europos komisija patikslina, kad ji neturi priemonių, neturi lėšų tokiai vertinimo analizai atlikti. Tačiau bonus programoje mes turime 50 milijonų eurų biudžetą. Kai kurios mokslinių tyrimų programos, kurios yra atliekamos Baltijos jūroje, siekia nustatyti e, aplinkai kylančią grėsmę Baltijos jūroje. Ir čia kaip tik ir susidurėme su tokiu atveju, juk čia kyla aplinko, grėsmė aplinkosaugai, aplinkai. Tad e, Europos komisija per programą bonus gali finansuoti tokį įvertinti. Tai turime mes tą biudžetą ar neturime? Turime lėšas ar neturime? Toks būtų mano esminis klausimas. Toliau 30-ąjame puslapyje netechninėje e, Nord Stream ataskaitos dalyje skaitome štai ką techniniai duomenys apie nutekė, galimą nutekėjimą nur, e, e, rodo, kad nutekėjimo galimybė yra labai maža. Tad ši grėsmė yra laikoma nereikšminga. Vis tik tais yra užsimenama apie tam tikras procedūras, jeigu būtų nutekėjimas, kurias reikėtų taikyti. Ar komisija žino, kokios tai yra procedūros? Ar komisija gali užtikrinti tų procedūrų priežiūrą? atsižvelgiant į tai, kad Baltijos jūros dugne yra e, likučių, yra e, sėdinių likučių, patrankų sėdinių likučių ir kitų ginklų likučių. Kaip elgtis su tomis potencialiai pavojingomis cheminėmis medžiagomis, kurios yra palaidotos Baltijos jūros dugne. Jeigu Rusija neratifikavo e, SPO konvencijos, Ką tada daryti? Spau konvencija kaip tik ir nurodo aplinkos, aplinkos, aplinkai kylančias grėsmės, jeigu ta aplinka išsidėsto keliose valstybėse. Visi e, konvencijos e, signatarai tą konvencija visuomet nurodo, bet jeigu valstybės nėra pasirašusios po konvencijos, tai kaip jos tą gali nurodyti? iš komisijos pusės turėtų būti spaudimas, kad Rusija ratifikuotų ESPO konvenciją. E, ar, ar buvo kažkokiu tai, kažkokiu tai poslinkiu, ar Rusija yra dabar jau pasirengusi tą konvenciją rati, ratifikuoti? Kitas klausimas. Šitas E, gigantiškas projektas yra numatytas įgyvendinti per 50 metų. Kas vyks su struktūra po to? Kas bus atsakingas už išardymą tos infrastruktūros arba už stebėseną po 50 metų? Kiek galima užtikrinti to projekto saugumą? Nord Streamo ataskaitose šie klausimai visiškai nepaliečiami, nors tie klausimai iš tiesų neraminantis. Tad norėčiau iš komisijos išgirsti atitinkamus atsakymus. Kita vertus, mūsų visos abejonės yra išdėstytos prieš porą metų ir tos abejonės, e, kurios buvo išdėstytos tame dokumente, tebe išlieka. Baltijos jūros ir vandenynų vandens apytaka yra labai maža, labai silpna ir jeigu mažojoje Baltijos jūroje įvyktų Baltijos jūroje, tai tada gali būti labai didelės baisios pasiekmes. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija visos yra ES narės. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Thank you, Chair. Thank you for... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš trumpai norėčiau uh, išdėstyti komisijos poziciją dėl uh, šio pranešimo, dėl šios rezoliucijos, o paskui pabandysiu grįžti prie parlamento narės iškeltų problemų. Uh, Visų pirma, šitas Nord Stream e, reikalas e, yra dėl savo dydžio, dėl tarptautinės prigimties e, labai sudėtingas. Dauguma iš keltų problemų rezoliucijoje yra susijęs su aplinkosauga, bet taip pat su rizika, saugumu, taip pat uh, Yra kai kurių punktų susijusių su išorės santykiais, e, su taip vadinama aplinkosauginė diplomatija. Taigi, kaip suprantate, daug koalicijos atstovų turėtų čia būti, norint viską aptarti. Bet e, pagrindinis klausimas, e, kokia institucinė komisijos roli dėl šio projekto? Taigi, pagal tą direktyvą, kurią jūs paminėjote, 85337, kur eina kalba apie privačių ir viešųjų įmonių projektų aplinkos įvertinimą, išeitų, kad jie privalo atlikti aplinkos saugos poveikio įvertinimą prieš pradėdami projektą, Tai turėtų daryti vykdytojas to projekto, privatus ar e, valstybinis, ir turėtų pateikti nacionaliniams institucijoms visą medžiagą, kad jos suteiktų leidimą. Bet prieš tą leidimą e, tos direktyvos pagrindinis tikslas yra pasiekti, kad būtų atlinktas poveikio įvertinimas ir kad būtų e, pravestos konsultacijos su visuomenė, su nacionalinės teisės institucijomis, o jeigu projektas tarptautinis, tai tada konsultacijos su tom valstybėmis, kurios gali būti paveiktos. Pagal tą direktyvą, kuri galioja e, ir e, kuriai pritarė taryba ir parlamentas, pagal tą direktyvą komisijos vaidmo yra nesuteikti leidimą ar įvertinti poveikio įvertinimą, o tik tai stebėti, kaip ta direktyva perkelta ir gyvendama valstybėse narėse. Jeigu pažiūrėsite į priedą, tai pamatysite, kad yra šimtai projektų, pradedant e, plentų ir vamzdynų statybą ir baigiant e, kažkokiomis fermomis ir taip toliau. Komisija Mm, visų pirma ne dėl to, kad trūksta kažkokių išteklių, bet dėl subsidiarumo negali uh, atlikti tam tikrų dalykų. Kontroliuoti projektus reikia valstybėje narėje, kur tas projektas yra vykdomas. Jūsų informacijai pasakysiu, kad komisija pradėjo šios direktyvos peržiūrą ir neseniai, birželio pabaigoje, pradėjome uh, vadinamasias viešasias konsultacijas dėl tos peržiūros, tad jeigu parlamentas galvoja, kad komisija turėtų gauti naują vaidmenį, e, prižiūrėti visus projektus, kurie vykdomi valstybėse narėse, tai tada e, jūsų komitetas ar Europos parlamentas galėtų mums tą vaidmenį suteikti, bet tada suteikti ir išteklius. O dabar yra direktyva ir ką komisija gali jos pagrindų nuveikti. Praktiškai pasakysiu nieką. Būtent valstybės narės e, turi kompetenciją pritarti šiam projektui. E, Nord Stream e, parengė studijas sutinkamai su nacionalinė teisė tuose šalise, kur tas vamzdynas eis. E, atliko tas studijas tose valstybėse narėse plus Rusijoje ir parengė tokią bendrąją holistinę studiją, kurioje bandoma įvertinti tą projektą nuo A lygi Z. Ir šit bendroji studija buvo parengta komisijos prašymu, kad galima būtų turėti bendrą globalų požiūrį į tą tarptautinį projektą. Taigi visos tos studijos, tame tarp ir bendroji, buvo pateiktas nacionalinėms institucijoms, jos paprašė išvykdytojų papildomas informacijos, jis ją pateikė, buvo atliktas papildomas studijos. Visa ta informacija buvo paviešinta ne tik tose šalyse, per kurias eis vamzinas, bet ir tose, kur, kurias e, paveiks jisai Baltijos valstybėms ir Lenkijai. E, Ir 2009-2010 pradžioje e, visas valstybės narės suteikė leidimą toliau tą projektą vykdyti. Komisija nors ir neturi institucinės e, rolės pagal šią direktyvą, vis tiek bandė e, patarinėti vykdytojui ir valstybėms narėms uh, E, kurios yra susijusios, e, į ką atkreipti dėmesį, kadangi tai didelis projektas ir tarptautinis jos gal neturi tiek patirties. Ir mes arba per techninius ekspertų susitikimus iš visų valstybių narių, bet taip pat ir per jungtinės tautas, kadangi egzistuoja ESPO konvencija dėl tarptautinių projektų arba projektų, kurie turi uh, tarptautinį poveikį, bandė E, daryti tam tikrą spaudimą, kaip turėtų būti atliekamos tos procedūros ir patarnėti valstybėms narėms, jeigu iškildavo kažkokių problemų. Mes tą patį darome ir kitais atvejais, Vamsdyno atvejais, Nabuko pavyzdžiui, ir kai valstybės narės kreipiasi į komisiją, klausdami, kaip įgyvendinti 85 direktyvą, komisija visada teikia savo patarimų. Iki šių metų pabaigos komisija planuoja parengti tam tikras gairias, kaip elgtis su tokiu projektu įgyventinimu. Taigi, nors komisija ir neturi tam tikro institucinio vaidmens, mes vis tik e, darome nemažai. Ir dabar atsakant į konkrečius parlamentarės klausimus dėl atsakomybės yra aplinkos auginės atsakomybės direktyva, jeigu yra padaroma rimta žala, tai tada projekto vykdytojas turės atlyginti bet kokią žalą. Kalbant apie Rusiją ir ESPO konvenciją, iš tiesų tiesa, kad Rusija pasirašė, bet jos neratifikavo. Komisaras Dymas, bet ir kiti komisarai daro spaudimą Rusijai. Ir šio konkretaus projekto atveju Rusija įsipareigojo de facto laikytis ESPO konvencijos konvencijos reikalavimų. O kalbant apie Baltijos jūrą ir apie įvairias grėsmės, iš tikrųjų tai yra labai trapi aplinka, tą puikiai suvokiame, bet mes turime ir e, jūrų strategijos direktyvą, kuri bus taikoma nuo 2012 metų ir joje bus sprendžiami e, visi klausimai susijęs su Baltijos e, jūra. Aišku, kitus klausimus gali kitų generalinių direktoratų atstovai pasakyti, bet aš čia ir baigsiu. Apro il dibattito, e, colleghi, due minuti ad intervento. La parola al collega. Labai ačiū. Dvi minutės dabar kiekvienam pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už paaiškinimus. savai mes suprantama, kad komisija bando tą temą palaidoti. Tad norėčiau dar kartą priminti, kad 2007 metais Europos parlamentas gavo daugiau negu 30 tūkstančių peticijų būtent dėl šios, šio dujotiekio. Šias peticijas pasirašę žmonės visų pirma kėlė e, aplinkosauginės problemas Baltijos jūroje. E, Šis dujotiekis buvo pasmerktas 542 balsai prieš 60 parlamente nes parlamentas pažymėjo, kad kyla labai didelė ekonominė aplinkosauginė rizika, varto, rizika vartotojui e, ir be to tam projektui reikalingas nepriklausomas įvertinimas, kurį atliktų visų valstybių pasirinktas operatorius visų Baltijos jūros valstybių pasirinktas operatorius. Deja, e, tokiam žingsniui palaiminimo duota nebuvo. Vėliau, parlame, e, e, e, vėliau komisijos atstovas pasakė, kad projekto, projektas turi tūkstančius puslapių prirašytų, kuriuos prirašė ekspertai, bet tai yra tik tais procedūrinis, dokumentinis žaidimas, kurį žaidžia komisija. Komisija sako, kad nėra kompetentinga tokiam vertinimui atlikti. Tačiau komisija kaip vykdanti čio institucija turėtų, remdamasi parlamento rekomendacijom, paklusti tarptautinėms sutartims dėl jūrų teisės ir panašiai, organizuoti tuos visus nepriklausomus tyrimus. Aš norėčiau paklausti, kada ponia Ašton galės su parlamentu išsamei padiskutuoti apie projekto įgyvendinimą, kada jį galės išsamei išdėstyti savo poziciją arba komisijos poziciją. Dar kartą, naudodamasis progą, norėčiau pabrėžti, kad situacija yra visiškai neaiški, suvelta Galima būti už projektą, galima būti prieš jį. Tačiau šiuo atveju juk kalbame apie parlamento rezoliucijų negerbimą. Labai ačiū ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Geringer už darbą, kurį jie atliko rengdama poziciją arba jos apmatus. Taip pat norėčiau prisi, pritarti anksčiau pasisakiusiems. Prieš porą metų parlamentas prieėmė Mm, rezoliuciją, triuškinančią balsų daugumą, kurioje buvo labai aiškios rekomendacijos Europos komisijai. Ir dėja didelė dalis tų rekomendacijų išpildyta nebuvo. Tik keletą jų paminėsiu. Parlamentas pasipriešino, kad būtų A7 investicijos atliekamos parlamentas e, turėjo, e, įpareigojo, kad būtų atliktas, atlikta poveikio aplinkai vertinimas, e, tačiau nieko to panašaus nebuvo. Šeštas straipsnis direktyvoje 9383 Parlamentas e, paragino komisiją išnagrinėti papildomą papildomą na, grėsmę, kuri gali kirti dėl Nord Stream. Taip pat parlamentas pasakė, kad reikėtų e, ieškoti alternatyvų šiam dujotiekiui atsižvelgiant į ekonominės bei aplinkosauginės problemas, tačiau tos rekomendacijos išgirstos nebuvo ir nebuvo išpildytos. Aš norėčiau taip pat priminti, kad parlamentas nebuvo vienintelis tokią poziciją užėmęs. Taip pat e, parlamentas to peticijų komitetas, užsienio reikalų komitetas, įtrė e, visą tą, e, tą klausimą kėlė ir tai yra labai neraminantis dalykas. Ar įmanoma, kad Europos parlamento, viso parlamento pozicijos būtų taip paniekinamai, nepagarbiai išmetamos iš šiukšlių dėžę, nes tikrai labai sunku laikyti, kad ta poveikio analizė, kuri buvo apmokėta investuotojo, buvo. Čia juk kyla pats tikriausias interesų konfliktas tai negali būti objektyvi analizė, tuo tarpu, kai parlamentas ragina būti objektyviais. Be to labai sąmoningai nebuvo nagrinėta e, poveikis tų dalių, kur dujotiekis eina sausumą, ten, kur tarp Lenkijos ir Rusijos, ten, kur mažiau kainuoja viskas. Čia norėčiau kreiptis į komisiją ir paklausti, ar toks komisijos veikimas yra standartiškas, ar per standartiškas parlamento ir komisijos santykis, Kaip šiuo atveju toks ir būna visada. E, e, e, dėkoju, panė pirmininkė, nesu peticijų komiteto nari, bet dirbu aplinkos komitete ir iš tikrųjų prieš tris metus aš atstovavau nevyriausybinėms organizacijoms, kurios kreipėsi į EP su ta peticija dėl Nord Stream vamzdyno. Džiaugiuosi, kad parlamentas parodė politinę valią ir prieš du metus e, e, pasiekė tokių rezultatų, kokių pasiekė, bet e, tie, ta tyla, kuri po to sekė, tikrai nuvilia. Kalbant apie šį projektą, kai mes klausėme Europos komisijos apie Nord Stream, jie visada atsako, kad tai grinai komercinis projektas, kad tai yra dviejų valstybių projektas ir kad čia nieko padaryti neįmanoma. Ir vis tik tai e, šis projektas e, tapo e, ten E projektų sąrašo nariu, įgyjo būtent tokio transeuropinių energetinių tinklų projekto statusą. E, Svarbiausias e, reikalavimas buvo e, atlikti nepriklausomą poveikio aplinkai įvertinimą, e, pasakyti, kokios galėtų būti alternatyvos ir aiškiai išaiškinti, kas atlygins žalą. Nekartosiu, kas pasakyta apie nepriklausomą poveikio aplinkai įvertinimą. Pasakys tik tai dabar, kas, e, apie tai, kas vyksta dabar Baltijos jūroje. 9 metų rudenį bonus 179 programos lėšomis buvo atlikti tyrimai e, ir jie parodė, kad e, toksiškumo, geno toksiškumo lygis Baltijos jūros ar Suomijos įlankos regione pakilo e, tūkstančiais kartų. Taigi iškyla klausimas, nes e, lyginant e, mokslo tyrimų rezultatus 2001-2004 metais, matome, kad jų rezultatai daugmaž tokie patys. Tuo tarpu devintaisiais genotoksiškumas labai smarkiai šokteli aukštyn. Tad klausimas mano būtų toks, gal komisija surastų būdų stebėti tą procesą. Nes kai užeina kalba apie e, žalos kompensavimą, iš pradžių komisija sako, kad tam nėra pakankamai pinigų, o paskui dabar kalba, kad atsakingos tos šalis, kurios suteikė leidimą. Tad aš nežinau, ar mes atsakome už šį projektą, tą vadinamąjį privatų projektą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, nuo pat pradžių norėčiau pasakyti, kad manęs visiškai netenkina Europos komisijos atsakymai. Šį rytą pamatėme, kad komisija taiko dvigubus standartus. Viena vertus, šį rytą mums buvo pasakyta, kad gerai, buvo padaryta klaidų ir komisija neturi gebėjimų susidoroti su didelės tarp tarptautinės bendrovės reikalavimais. Dabar matome, kad jiems trūksta teisinių kompetencijų ir dėl to komisija negali įgyvendinti aplinkos poveikio aplinkai studijos. Taigi, norėčiau kreiptis į čia esančius Europos komisijos narius. Pirma, įvykus Meksikos įlankoje katastrofai, kuomet British Petroleum bendrovė buvo uh, liepta sumokėti milijonus JAV dolerių kaip kompensacija tiems, kurie to reikalavo. Matome, kokia sunki padėtis tapo British Petroleum bendroviai. Taigi, tokiu atveju, kaip Nord Stream galėtų susidoroti su panašia padėtimi? Ar mes turime finansinių išteklių, kad galėtume atsiliepti į finansinę katastrofą ko pasiekoje tokia bendrovė galėtų bankrutuoti. Pasakykite, kaip investuotojas gali padengti tokias išlaidas. Ir manau, jog bus pasakyta, atsiprašau, bet neturime atsakymų. Antra, prieš kelias dienas komisaras Potočnikas pasakė, jog Europos direktyva bus pakeista pasimokant iš katastrofos Meksikos įlankoje. O šiandien jūs ateinate pas mus ir sakote, kad mes neturime kompetencijos e, spręsti tokius komercinius projektus. Tačiau Rusija buvo pavadinta e, tokia valstybė, kuri turėtų laikytis ESPO konvencijos. Ar jūs žinote apie ES Rusijos strateginę partnerystę? Ar e, žinote, kad Europos komisija spaudžia Rusiją, kad ji galiausiai ratifikuotų ESPO konvenciją? Ar turite atsakymą? Šiandien peticijų komitete. Jeigu neturite, jūsų atsakymas bus visiškai nepriimtinas. Galiausiai, jei apie tai būtų pareikšta JAV kongrese, įsivaizduoju, kad Europos komisijos atstovas būtų sudegintas. Tikrai nebūtų pripažįstamos tokios saldžios svajonės, apie kokias kalba Europos komisija. Uh, Tai turėtų būti sustabdyta. Prašom, praneškite Europos komisijos nariams, kad jūs toliau nebegalite žaisti tokių žaidimų, kadangi tai yra atvejai susijęs su Europos pagrindinėmis vertybėmis. Aš nesu prieš tokius projektus, bet netrukus Juodojoje jūroje bus South Stream vamzdynas, turėsime Nabuko ir pasakykite man, kaip mes galėsime e, tvarkytis su Rusija, kai tame regione yra tik tai Rumunija ir Bulgarija, dvi mažesnės ir netokios įtakingos ES valstybės narės. Pasakykite, kaip ES galės apsaugoti Europos vertybės Juodosios jūros baseine? Tikrai tai nepriimtina. Ačiū. Eh, Dėkoju ponui Boštinaru. Poniai Geringer dar suteiksiu žodį. E, apibendrinti. Dėkoju, pirmininkė. Kaip matote, mūsų netenkina komisijos atsakymas. Mes savo klausimais tą spaudimą komisijai ir toliau palaikysime. Grįšiu prie pačių svarbiausių klausimų. O kas atsakys už a, potencialius a, gelbėjimo darbus. Galiu Jums priminti, kad e, fiziškai, kol tos dujos nepateko į Vokietiją, jos yra Rusijos nusavybė. Taigi, jos yra Rusijos nusavybė ir jeigu kas nors atsitiks, kas atsakys už žalos atlyginimą, kas prisijims išlaidas. Dabar jeigu remsimės penktuoju straipsniu, tai iškyla neištversta situacija. E, Pirminkė, iš tikrųjų e, visiškai nesame patenkinti atsakymu. E, šį punktą darbo atvarkėje mes paliekame atvirą. Toliau mes galėsime vėl grįžti prie jo rugsėjo mėnesį. Dar yra norinčių pasakyti, prašom 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Norėčiau formaliai paprašyti Europos komisijos, kad po pareikštos čia kritikos jie e, prisimintų parlamento rezoliuciją ir norėčiau pareikalauti, kad komisija laikytųsi svarbios rezoliucijos, kurią priėmė parlamentas. Ir aš e, sakyčiau, reikėtų mums suformuluoti ir antrą rezoliuciją. Tad atsižvelgiant e, į tą kritiką Europos komisijos atžvilgių, ar nereiktų imtis antros rezoliucijos? Pirminkė, e, iš tikrųjų svarbu toliau dirbti, tęsti darbą kurį pradėjo ponas Libitski. Ponas Libitskis jau kreipėsi į parlamento pirmininką dėl to. E, tas darbas be jokios abejonės bus tęsiamas. Mes ir tarp koordinatorių per kitą mūsų komiteto posėdį grįšime prie šio klausimo. Dabar kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Tai yra ataskaita apie vizitą į kampanijos regioną. Sveikinu kolegas iš mūsų komiteto, kurie domisi šio klausimu. Taip pat turime peticijos autorius čia. Tik noriu priminti, kad laiko labai nedaug, o mūsų nemažai. Aš tikrai prašyčiau neviršyti vienos minutės pasisakymui. Arba galbūt, jeigu kalbama kelių žmonių vardu, tada apibendrinti ir panaudoti, sakysime, keturias minutės. Mes atsiprašome, sako prelegentas iš salės, bet pasiruošėme visi keturi po penkias minutės kalbėti. Al di là di questo, comunque, abbiamo, um, abbiamo un problema di tempi perché. Na, tokiu atveju Vis dėlto mes susidurime su laiko apribojimais ir norėčiau, kad suprastumėte, kad turime tiesiog praktinių apribojimų. Dar turime komisijos atstovą, kurie, kuris taip pat turėtų pasisakyti. Taigi kiekvienas iš jūsų turėtų kalbėti kaip galima trumpiau. Tiesiog praktinis pastebėjimas. Stenkime elgtis praktiškai. Taigi, jei kalbėsite, prašau, apsiribokite dviem minutėmis, kiekvienas iš jūsų, nedaugiau. Ir pateikite informacijos, kuri, kaip manote, būtų naudinga ir prisidėtų prie mūsų diskusijų. E, prašom, ar norėtumėte pasisakyti? È importante l'attenzione ah, no. che Vi chiedo scusa, non sapevo, mancando la, la collega Merkis, collega Jaro. La... Atsiprašau, ponė Merkys čia nedalyvauja, taigi ponė Alkom, gal jūs norėtumėte pristatyti padėtį vietoj jos? Kalbėsiu daniškai. Turime ataskaitą anglų ir italų kalbomis, jie, su jie galėjome susipažinti jau gana netrumpai. Taigi, dėl to, kad galėjome perskaityti, manyčiau, jog šioje ataskaitoje buvo pateiktos gana teigiamos formuluotės Italijos atsakingų institucijų atžvilgių. Danų teksto versijoje, taigi galiausiai aš turėčiau palyginti dar skirtingas teksto versijas prieš pateikdama savo paskutinį įvertinimą. Matome, kad buvo bandymai apeiti šią problemą. Mes pabrėžėme tam tikrus nusiskundimus Italijos valdžios institucijų atžvilgių ir pasakyčiau, jog išvada, kurios priejome, buvo tokia, jog ši krizė kol kas dar tikrai nėra išspręsta. Matoma, kad atliekų direktyva turės būti įgyvendinta, dėl to turės būti rušiuojamos atliekos, perdirbamos. Žinome, kad tai bus daryta, tačiau nežinome, kas buvo iš pradžių daryta tam, kad būtų galima išspręsti atliekų problemą kampanijoje. Konkrečiai tai buvo susijęs su savartynais. Čia taip pat kalbame apie e, poveikio aplinkai studijas, ko nebuvo padaryta. Dėl to kilo nepaprastoji padėtis. Ir Italijos atsakingos institucijos teigia, jog tokioje padėtyje nebūtina laikytis tam tikrų reikalavimų. Tačiau to pasiekoje mūsų delegacijai buvo labai sudėtinga nustatyti, kas ten vyko. Uh, Mes negalėjome nustatyti, ar padėtis buvo patenkinama. Vis dėlto mums pavyko nustatyti, kad e, trūko atliekų rušiavimo tam tikrose teritorijose. Mums pavyko e, rasti tam tikrų cheminių atliekų, konteinerių, kurių neturėjo būti tuose savartynuose. Taigi mes padarėme išvadą vis dėlto, kad siekiant išspręsti šią padėtį reikėtų taikyti daug ilgesnio laikotarpio procedūras. Mes nustatėme, kad nors pramoninės atlikos kelia vienas didžiausių problemų, Atrodo, jog jų yra ir daugiau. Vienas iš peticijos pateikėjų dėl to ir skundžiasi. Mes ne visiškai žinome, kaip veikia sistema. Pranešime pažymėjome, jog pramoninės atliekos vežamos dėliais kiekis ne tik šiaurės Italijoje, tačiau taip pat ir kitose regionuose. Mes negalėjome apsilaik, apsilankyti nelegaliuose atliekų savartynuose. Tačiau e, matome, jog yra poreikis susikurti daugiau atlikų deginimo įrenginių. E, tačiau pats atliekų deginimas jau yra problemiškas dalykas, kadangi negalima deginti bet kokių atliekų rūšių. Taigi mes, žinoma, tikimės, kad pavyks gauti geresnių atsakymų iš Italijos atsakingų institucijų. Mes rekomenduojame neskirti lėšų, kol nebus pateiktas planas, kuris būtų mums tinkamas. Taigi turėtų būti tam tikras įgyvendinimo planas, kuriuo būtų galima pasitikėti. Kampanijoje buvo naudojamasi daugeliu lėšų, įskaitant ir ES lėšų, siekiant patobulinti valdymą, atliekų valdymą, tačiau dėja matėme, kad rezultatų buvo pasiekta nedaug. Buvo taikytos įvairios sistemos, pavyzdžiui, ekologinių paketų EcoBails. Tačiau čia nenorėčiau daugiau leistis į detalės, tik baigdama norėčiau pasakyti, kad vizitas buvo vertingas, Mes puikiai bendradarbiavome su italų kolegomis, dėkoju poniai Masonė ir tikiuosi, kad e, toliau tęsime procesą, įskaitant ir šiandienos diskusijas kartu su peticijos pateikėju ir rugsėjo mėnesį, e, kuomet dalyvaus ir aplinkos apsaugos agentūra, e, išgirsime jos patirtį, apie jos patirtį, sprendžiant tokias problemas. O iki to laiko galbūt galėsime pasiekti ir rezultatų. Žinoma, tokio pranešimo nepakanka, tačiau būtina įvertinti šią problemą. Jis svarbi ne tik kampanijos regionui, bet apskritai visai Italijai. Piteris Jaras taip pat dalyvavo vizite, jei jis mano, jog kažką praleidau, jis galėtų papildyti. Taigi, Jei jis norėtų kai ką pakomentuoti, su malonumu išklausyčiau. Ačiū. Grazie, kolega Oken ir kolega Jar interverą dopo nel corso. Ačiū. Ponui Okenui, panas Sentur paskui pasisakys, kai išklausys pasisakymų. Manau, kad dabar pats laikas yra suteikti žodį komisijos atstovai Giuseppe Manganaro. Labadiena. Pone pirmininkė, kaip aplinkosaugos generalinio direktorato atstovas norėčiau informuoti apie pažeidimo procedūrą susijusią su uh, atliekomis kampanijoje, kampanijų kaime. Teisingumo teismas nustatė, kad kampanijoje yra uh, kilusi problema, nes iš tiesų 23 kovo komisijos tarnybos nusintė oficialų laišką Italijos e, struktūroms prašydama detalios informacijos dėl priemonių, kurios, kurių yra imtas arba kurių yra numatyta imtis siekiant išspręsti tą problemą e, ir atsižvelgiant į teismo, teisingumo teismo sprendimą. Oficialus Italijos atsakymas e, komisija pasiekė praeitą savaitę. Mes labai išsamei tą atsakymą analizuojame dabar aplinkosaugos generalinėme direktorate, tad analizės, kuri dar nepasibaigusi rezultatų iš anksto spręsti negaliu. Nors komisija jau dabar aišku, kad bus ypatingai svarbu pabrėžti du aspektus. Pirmiausia, komisija paprašys Italijos valdžios, o taip pat kampanį kaimo Panijos valdžios E, sudaryti atliekų valdymo programą. Ta programa turės dar būti e, patvirtinta komisijos e, aplinkosaugos direktorate. Taip pat turės būti atsiskaitoma už tai, kaip kuriama reikalinga infrastruktūra ir kaip ta infrastruktūra veikia, kad uh, Italijoje būtų sutvarkytas, e, sutvarkytas atliekų tvarkymo tinklas visoje Italijoje, ypatingai kampanijos regione. Komisijai labai svarbu, kad įvairios e, atliekų perdirbimo struktūros kampanijos regione būtų pajėgios uh, priimti kampanijoje vis naujas atsirandančias atliekas kiekvieną dieną, bet kad tą problemą, tų istorinių vadinamų atliekų problemą, atliekų, kurios susikaupė anksčiau, būtų galima išspręsti vieną kartą ir visiems laikams. Taigi generalinis direktoratas paprašys iš Italijos visos tos informacijos ir tikimės, kad gausime įtikinamą atsakymą. Labai ačiū, sako pirmininkė. Dabar suteikiu žodį daktarui Romi iš regio generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Kampanijos regiono programoms yra blokuojami fondai, blokojamos lėšos. Pirmiausia, tai paminėčiau programas numatytas 2000-2006 metams. Ten buvo, numatyta, ten buvo numatyta maždaug 160 milijonų suma, kuri turėjo būti skirta e, atliekų tvarkymui. E, pusė tos sumos turėjo būti skirta iš regioninių fondų. Mes dabar, mums dabar yra nutraukti mokėjimai nuo 29 Liepos, nuo 2007 metų Liepos 29 buvo atsiųsta pagrįsta nuomonė ir tada buvo nutraukta išmokų mokėjimas. Tai sudaro maždaug 10,5 milijonų eurų visa ta suma ir toliau lieka išaldyta ir iš Italijos pusės, aišku, tai paskatino kreiptis į pirmosios instancijos teismą. Teismas skundą tebe nagrinėja, mes laukiame, kuo viskas baigsis. Tikriausiai atomasga turėtų atomazgos turėtumėm sulaukti metų pabaigoje. Kaip ten bebūtų, norėčiau pasakyti bendrą informaciją, kad galutinė informacija 2000-2006 metų pro programai bus paskelbta uždaromajame, uždaromoje e, ataskaitoje arba pranešime iki 30. 2010 2010 metų 30 rugsėjo. Tikėkime, kad regionas išlaikys tuos fondus, nes mes turime tam tikras taisyklės, kurios yra taikomos uždarimui. Įmanoma tam tikras lėšas perkelti iš vienų metų į kitas, tas lėšas, kurios buvo nepa, nepanaudotos pirmosios programos įgyvendinimo metu. Taigi tam tai e, uždarimo E, ataskaitai galima numatyti, kad nuostolių nebus. Tačiau šiaip ar taip e, išmokos yra sustabdytos. Toliau kitas periodas, kuris išsidėsto tarp 2007-2013 metų. Čia vėlgi buvo numatytos įvairios sumos, kurios turėjo būti paskirtos atliekų tvarkymui, Kalba eina bendroje sumoje apie 270 milijonų eurų. 50 procentų tos sumos skiria regioniniai fondai. Tam, kad suma būtų blokuota veikimo programoje, kurią pasirašė komisija ir e, komitetas, turi būti išpildytos trys sąlygos. Pirmoji sąlyga jau buvo paminėta mano kolegos iš generalinio aplinkos direktorato, tai yra būtina sąlyga. Reikia, kad regionas, kampanijos regionas mums atsiųstų e, atliekų tvarkymo oficialią programą, o generalinis aplinkosaugos direktoratas, kita, kitaip tariant komisija, turės nustatyti, kaip ta programa ant kiek ta programa reali ir turės tą programą patvirtinti. Toliau, antra sąlyga, atsižvelgiant į nepaprastasias aplinkybės, civilinės saugos e, pasekretorietis nutraukė veiklą. Bet kaip sako jūsų komiteto nariai ataskaitoje, mes kampanijoje turime tam tikrų pareigų, kurios gali būti priskirtos e, tos subirėjusios struktūros kai kuriems padaliniams. Kol kas galutinės pozicijos nėra ir jeigu mums bus pas, pristatytos išlaidos, jeigu bus išpildyta pirmoji programos dalis, tuomet tie regioniniai fondai mums turės pateikti garantiją, pagal kurią E, bus pateikiama pateikiama e, konkurso rezultatai ir e, visa kita pagal kaip priklauso. Be to, kampanijos valdžia turės patvirtinti savo išlaidas, ir turės būti patvirtinta, kad tos išlaidos, dėl prašo, kurios prašomos atlyginti, e, atitinka programoje numatytus tikslus. Jeigu yra numatyta kažkoks pinigų gražinimas, tai savaime suprantama, visa tai turėtų atitikti regioninės programos tikslus. Ačiū, pirmininkė. Kągi, aš manau, kad dabar galėsime pereiti prie peticijų peticijos pateikėjų pasisakymų. Ponas Poste. Dėkoju, pirmininkė. Svarbu, kad Europos parlamentas, e, konkrečiai peticijų komitetas, atkreipė dėmesį į e, peticijų autorių susirūpinimą. Peticijų pateikta nemažai. E, yra žmonių, kurie bando maskuoti susidariusią situaciją, bet, e, žinoma, e, Kaip matote, žiniasklaidos e, nieko nedaroma, kad sumažėtų atliekų, kurios yra vežamas savartinis e, kiekis. Girdime vien tik tai e, skambi žodžius, bet nėra darbų. Peticijos komiteto nariai apsilankė kampanijoje. Tarp kitų dalykų buvo kalbama apie e, bendrijos finansavimo atnaujinimą. Pirminkė prašo prelegento kalbėti lėčiau, kad būtų geriau vertėjams. Taigi, e, pagal teisingumo teismo sprendimą tos lėšas buvo užšaldytas. Na, o parlamentinis komitetas e, konstatavo, kad nei kampanijoje, nei kitur Italijoje nėra sukurtas tinkamas e, tinklas e, paslaugom e, atliekoms tvarkyti. Vizito metu mes patys perdavėme delegacijai daug informacijos, daug medžiagos. E, Ir savo akimis delegacija galėjo įsitikinti, kad vis dar labai daug atliekų yra išvežama į savartynus, o nedeginama, nepanaudojama atsinaujinančiai energijai gaminti ir galiausiai už tas problemas sumoka paprasti piliečiai. Tuo tarpu deginimo įrenginiai galėtų ženkliai palengventi naštą finansinę, naštą piliečiams, kada jie moka už energiją. Išskyrus atčerą yra ir kitų deginimo įrenginių. E, bet pastarėjai planai visiškai kertasi su tiek 200, 2006, tiek 2008 metų direktyvomis. Tuo tarpu aišku, kad direktyvų nuostatos turėtų būti saistančios. Regiono rinkimų rezultatai neatnešė nieko naujo. Metų metais visas priemonės, kurių ėmėsi nacionaliniai regionų valdžia nieko nepakeitė. Tad atsakomybė už dabartinę situaciją tenka ankstesniai ir dabartiniai valdžiai. Jeigu pažiūrėsime į e, kitus savartynus, ten taip pat nieko nedaroma, nedaroma taip pat nieko ir e, įtvirtinant, į, e, įtvirtinant demokratiją, atsižvelgiant į piliečių nuomonę dėl kitų savartynų. Taigi, demokratijos vis dar nėra. Piliečiai vis dar paveikti nimbiai sindromo, kitaip sakant, e, galvoja, viskas tvarkoja, tik tai, kad ne mano kieme. Ir šioje situacijoje negalime žvelgti į viską iš šalies ir su ją susitaikyti Būtent dėl to mes ir pradėjome veikti, kad būtų pradėtas eksploatuoti deginimo įrenginys Ačeroje. Nors e, ir nebuvo visiško sutarimo E, tuos e, įrenginius statant, nepaisant to, kad nebuvo tinkamo poveikio įvertinimo, vis tiek reikia imtis kažkokių priemonių atliekoms tvarkyti. Tik tai dėja, kad kiekvieną dieną į savartynus patenka toksinės ir pavojingos atliekos. ir e, sudaromas įspūdis, kad viskas yra taip, kaip reikia, normalu, tuo tarpu piliečių e, sveikatai kyla pavojus. Po birželio 30-osios posėdžio posėdžio protokole randame e, tam tikrą pateisinimą, kad e, tuose regionuose e, leidžiama ganyti gyvulius. Sakoma, kad paskutinės toksinės atlikos ten buvo palaidotos gal 2004 metais Pirmininkė prašo kalbėtojo baigti savo pasisakymą. Taigi, e, statistiką e, nesunku patikrinti. Ačeros regione mes matome, kad ribinės, e, kad, kad ribinės, ribiniai kiekiai buvo viršijami 53 dienas. Taigi, ar įmanoma vis tik priversti Ačeros merą kad jisai e, imtų, pradėtų laikytis taisyklių. Mes liksime e, budrus. Pirminkė nutraukė kalbėtoje. Presidente, se noi veniamo da, dal, dall'Italia fin qui a... Pone pirmininkė, mes iš Italijos atvažiavom savo išlaidom. Mes patys mokėm už kelionę. Labai norėtumėm padėkoti parlamentui už kvietimą, tačiau duokite vis tik tais mums galimybę pasisakyti. Čia tikrai mažų mažiausia, ko mes iš jūsų tikimės. Jau metų metus mes kenčiame, tiesiog kiekvieną dieną šią situaciją išgyvename. Ir man tikrai nesuprantama, Kodėl šiandieną negalime pasisakyti? Mes ne politikai, mes iš profesijos ne politikai, tai, ką jūs dabar pasakėte, ponė, visiškai perteklinis dalykas ir visai ne vietoje. Būtinai noriu jums tą pasakyti. Mes esame visų peticijos pateikėjų paslaugoms, ne vien tik tais jūsų. Mes turime darbo tvarkę, ta darbo tvarkė be galo įtempta, suskaičiuota kiekviena minutė, kiekviena tema yra labai kruopščiai pateikta, parinkta, mėnesių mėnesius rinkta, jūs ne vieni atvažiavote, iš visų 27 valstybių atvažiavo piliečiai, visi jie turi teisę būti išklausyti lygiai taip pat kaip ir jie. Taigi, skirti visą valandą tokiam e, klausimui pakanka ir jeigu jūs viršijate 12 minučių, tai savaime suprantama, kad kitiems laiko pritruks. Aš nemanau, kad tai būtų jūsų bendrapiliečių interesuose klausyti vien tik tais jūsų, bet jų neišklausyti. Visų pirma, reikia gerbti ir kitus, reikia atsižvelgti įvairius reikalavimus kurie yra keliami peticijai pateikti. Jūs mums čia neturite visų programų pristatinėti, o aš savo darbą bandau atlikti kaip galima geresnėmis sąlygomis. Man to nepavyksta, bet pasistengsiu pasitaisyti. Ana Margarita. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visam peticijų komitetui, kuris suteikė man žodį. Taip pat norėčiau padėkoti tiems parlamentarams, kurie buvo atvykę pas mus į kampaniją balandžio mėnesį. Parlamentarai buvo atvykę įsitikinti tiesiog konkrečiai prisiliesti prie realybės, e, kuri dėja atsiranda dėl šiukšlių problemos mūsų regione. Aš kalbėsiu labai paprastai, nes manau, kad paprastumas tai yra dorybė. E, aš tokį padariau pasirinkimą siekdama didesnio aiškumo. Yra sakoma, kad pats bjauriausias kurčius yra tas, kuris nenori girdėti, o mūsų regione būtent taip ir vyksta. Tai čia norėčiau paminėti Tercinio e, savartyną. Mūsų peticija surinko 350 parašų. Tercinio Bosko realė, Trekazė ir Bosko Trekazė gyventojai pasirašė. Šie gyventojai visuomet priešinosi, kad būtų įkurtas savartynas nuo pat 2007 metų, kai buvo pateikti pirmieji e, pasiūlymai kurti savartyną nacionalinėme Vezuvijaus parke. Tai yra ES pripažinta vietovė kaip vietovė turinti svarbą europinių mastų, kaip saugotina zona kaip 2943 EEC direktyva turi saugoti. Beje, pagal atitinkamą 2006 metų sprendimą taip pat turime saugoti vietovę. Taigi, Taigi šitas e, savartynas buvo sukurtas saugojamoje zonoje, tą zoną turi saugoti ir Europos, ir Italijos įstatymai. Šiandieną mes matome, kad į savartyną yra vežamos šiukšlės be jokio rūšiavimo, be jokio apdorojimo. Ir tas savartynas vis plečiasi ir plečiasi. Ar girdite mane gerai? Klausia kalbėtoja. Aš norėčiau taip pat jums pasakyti, kad cementinės sienos, cementiniai sutvirtinimai buvo pastatyti, kad dar labiau būtų padidinti savartino pajėgumai. Taigi norėčiau padėkoti tai delegacijai iš parlamento, kuri buvo atvykusi į e, kampaniją balandžio mėnesį. Taip pat norime padėkoti pirmininkui Matsoni, ypatingai Ir dar norėtumėm padėkoti poniai Auken, jeigu teisingai ištariau jos pavardę ir dar vienam parlamentarui, kuris buvo atvažiavęs. Visa tai, ką jūs pasakėte, sako pirmininkė, buvo visiškai teisinga. Mes norime, kad viskas būtų tvarkoma, atliekos būtų tvarkomos atsižvelgiant į e, Europos ir Italijos įstatymus. Mes esame tokie patys piliečiai kaip ir visi kiti. Ir mes norime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su kitais piliečiais. Mes nenorime kažkokio tai favorizuojančio elgesio su mumis. Kadangi patarėjas Romano yra su jumis, tai norėčiau jo paklausti, ką jisai mano apie tai, kas buvo parašyta šiandieną laikraštyje Kotidiano Dinapolį. Ponas Kaldoro prašo, kad būtų uh, paskelbta, paskelbta iš naujo paprastoji padėtis. Ir jeigu tai, kas yra sakoma viešai, yra teisybė, tai kodėl dabar iš naujo reikėtų prašyti e, tos nepaprastosios padėties paskelbimo? Ačiū, sako pirmininkė, dabar nedelsiant suteisiu galimybę ponui patarėjui Romano atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu įsipašyti tą laiką, kuris man buvo paskirtas. Visai nežinau, apie kokį jūs interviu šnekate, kuris buvo įspausdintas e, Kotidiano Dinapolį laikraštyje. Pasisakymas ir salės, kurio vertėjai neišgirdo. E, pirmininkė, žinoma, aš jums žodį suteiksiu vėliau, nes mes šią temą nagrinėti turime baigti iki 17 valandos. Nebent jūs norėtumėte dar paklausyti patarėjo jeigu nenorite paklausyti, e, klausyti, ta prasme, jeigu nenorite klausyti patarėjo, tai tada jam žodžio nesuteiksiu. Na, vis tik tais ponas patarėjau, jums suteiksiu žodį, sako pirmininkė. Toliau e, patarėjas. Neskaičiau kotidieno Dinapolį šiandienos Nežinau, ar įmanoma paskelbti nepaprastąją padėtį, jeigu toks prašymas buvo iškeltas, tai aš tam visiškai nepritariu, nes tai netitinka mūsų strategijos ir mes visai nesiekiame to e, daryti, vykdydami savo integruotą atliekų tvarkymo ciklą. Aš manau, kad interviu buvo visai kitokie dalykai minimi aišku, tai yra rimtos, taip pat rimtos problemos. E, tai yra 2010 m. 26 įstatymo, kuris faktiškai pakeičia 2009 m. įstatymą pakeitimas. E, jeigu ką, tai tada į regio, regionę turėtų būti tvarkomos e, atlikos po pirmosios sausio, bet sunku tą suprasti. Kaip? galima bus imtis visų reikiamų priemonių per penkis mėnesius. Būtent dėl to metus ir buvo pratesta, buvo numatytas metų pratesimas. Regionams visiškai neįmanoma ciklus pilnai suvaldyti su dabar turimomis struktūromis. Italijos komunos, Italijos savivaldybės mano, kad šitoks valdymo modelis, kada yra skiriamas tik vienas valdytojas, visiškai netitinka reikalavimų, kuriuos kelia piliečiai. Ir visiškai netitinka neatitinka efektyvumo, kurio, kurio reikalaujama iš tokių tarnybų. Lygiai to paties yra prašoma iš vieningos valdymo sistemos, nes tas valdymas turi būti suvienodinamas. Dabar mes turime tam tikrus teisės aktus, kurie yra taikomi teritorijoms, Taip pat yra numatytos programos atskiroms teritorijoms, yra numatytos penktos, penkios regioninės, e, regioninės įmonės, kurios pristatė savo programas ciklo valdymui. Konkrečiai kalbu apie atliekų deginimą. Atliekų surinkimas, atvežimas į savartimną lieka komunų žinioje dar metams. Kodėl dar metams? Ogi todėl, kad Savaime suprantama, jog tai, ko prašo peticijos pateikėjai ir tai, ką aiškino ponas Maganaro į Romą, rodo ir labai aiškiai rodo, kad visos trys sąlygos, kurių reikia išpildyti tam, kad turėtumėm integruotą valdymą, tai yra regioninis integruoto ciklo valdymas toliau integruota e, e, su regioninė programa specialioms atliekoms ir dar vandens bei atmosferinių, at, išmetalų į atmosferą valymas, nes e, Italijoje taip pat veikia Europos direktyvos. Taigi visa tai yra bendri žingsniai, kurie apima visus aspektus, ne tik tais atliekų tvarkymo aspektą. Taigi kaip pagerinti vandens ir dirbožėmio kokybę, jeigu mes nežinome, kokios medžiagos ten patenka. Reikia suprasti vieną dalyką, kad savo programuose mes labai, labai pagreitinome visą procesą per pastaruosius dviejus, du mėnesius. Uh, Bet viskas, ką mes turime, tai yra specialių atliekų tvarkymas regionuose. Tokia programa. Kampanijos regiono e, programa prisidėjo prie regioninės programos kūrimo. Mes dabar tą programą aktualizuojame. Teisės aktai numato, kad ši programa bus priimta regioninės valdžios, tai turėtų būti padaryta kitą savaitę. Procedūra dėja labai ilga. Tuomet reikės, kad regioninė taryba vienbalsiai tą programą patvirtintų. Tačiau kelio gabalas pakankamai nemenkas jau yra nueitas. Ir e, dabar atliekų tvarkymo prasme e, kampanijoje mes jau galime susidoroti su maždaug 10-12 tūkstančių tonų per dieną. Tačiau rizikuojame atsidurti tokioje labai sunkioje situacijoje su specialiom atliekom. Ta matėte, kai atvykote į vietą. Nes tos specialios atliekos yra tiesiog maišomos su būtinėmis šiukšlėmis. Jeigu nebus rūšiuojamos atliekos, prie ištakų, tai tuomet atliekos susimaišys tarpusavyje ir viskas kartu bus verčiama į savartyną. Todėl uh, būtina numatyti atliekų rušiavimą, kad specialios atliekos būtų atli atskiriamos nuo, nuo būtinių ir kad būtų labai gerai atskiriamos tos būtinės atliekos, kad nesimaišytų su specialiomis. Štai tuo norėjau ir pabaigti. Aš visiškai pritariu jūsų požiūriui dėl globalaus atliekų tvarkymo. Nežinau, ar jau dabar galėtume pakeisti susiklošiusias tendencijas, mes galime tą padaryti, bent jau aš tiek, kiek atsakingas esu, bandau tą padaryti. Deja, regione, kur einu savo pareigas, kitų alternatyvų neturime. Valdymo ciklas atliekų. Atliekų valdymo ciklas reikalauja ir toliau naudoti abudu tiek Neapolio, tiek Salerno deginimo įrenginius. Peticijų komisija išgirdo jūsų prašymą. Tačiau kavavitello savartynas ir kavavitello savartynas nebus atidarytas, bet mes žinome, kad mums trūksta 3 milijonų kubinių metrų. Ir mes visai nežinome, kur dėti tuos 3 milijonus kubinių metrų atliekų. Štai ką mums paliko civilinė sauga. Jeigu tie du savartinai bus um, uždaryti, mes turime laikytis 90-ųjų metų įstatymo, kuris buvo pakeistas 93 metais, o Italijos įstatymas numato Salerno uh, ir Kanavitelio e, e, provincijose, Tercinio prie Napolio, du savartynus atidaryti. Mes tų savartynų nenorime, nes e, Tercinio jau yra du savartynai, mes puikiai žinome, kokias problemas tie savartynai kelia, mes siūlome, kad būtų atidarytas trečias. Savartinas tenai, mes nuolatos palaikome ryšį su tercinio valdžia, valdžia, o kalbant apie Maserinę, jau ten yra savartinas ir mes turime suprasti vieną dalyką rušiavimas, atliekų rušiavimas yra toks procesas, kuriam reikia laiko. Jam reikia laiko įsibėgėti, reikia žmonės, žmonės, žmonės pripratinti, reikia jų kultūrą, įpročius keisti. Juk merai, išrinkti merai dar ir šiandieną iki galo nėra supratę, kaip yra svarbu rūšiuoti atliekas. Tai yra pradžių pradžia, esmių esmė siekiant problemą išspręsti. Šiandieną be galo daug piliečių dar nėra iki galo įsitikinę arba iki galo nėra supratę, kad atliekas reikia rušiuoti. Ir mes turime komunoms padėti. Mes turime komunoms padėti e, vykdyti atliekų rūšiavimo pro programas, tas programas paleisti, prižiūrėti, kaip jos veikia. Ar mes galime kažkaip tai gauti finansavimo e, mes jau turime finansavimą šiaip jau, bet dar kartą sakau, kad mes galime vėl užsiblokuoti, kadangi įrankos dalis, dalis savartynų yra statoma. Ehm, čia turiu galvoje ekologinės saleles ir tam, tikras, tam tikrą įrangą, kuri ten dėgiama. Viskas gali būti vėl užblok, užblokuota, kadangi gali ehm, būti lėšos blokuojamos, o mes savo loštų negalėsime finansuoti darbų. E, o aišku, regionai, jeigu nebus finansavimo iš Europos patys, irgi negalės finansuoti. Žinoma, mes nesiekiame info, gauti pinigų iš niekur, bet kokiu atveju, bet mes norime, kad tie darbai, kurie jau buvo pradėti, būtų toliau tęsiami. Į visą tai reikia atsižvelgti e, siekiant strateginių e, vidutinio laiko tarpio tikslų, o Valė Macerinė ir Tercinio uh, tuose dviejuose savartynuose, kur 7200 e, um, kubų per dieną šiukšlių pagaminama, problemos yra trumpalaikės. Tad tas problemas pirmiausia reikia spręsti, o tada jau reikia kurti pilną strategiją. Tačiau reikia pasivyti tą laiką, kurį praradome. Labai ačiū, ponė patarėjau, ponas Jair. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Papildant tai, ką pasakė ponas Alkan, norėčiau pasakyti, kad yra trys pastebėjimai, kurie kartojasi šioje diskusijoje e, apie kampanijos regioną. Būtent, kad trūksta dialogo ir kuomet kyla problemų, svarbu kalbėti daugiau Taigi žinome, kad konfliktus reikia spręsti dialogo būdu. Antra, trūksta skaidrumo. Čia matome, kad yra įvairios nuomonės. Viena pusė teigia, kad buvo peržengtos tam tikros ribinės vertės, kita pusė sako, jog taip nebuvo. Ir stebėtojas gali pasakyti tik tiek, jog trūksta skaidrumo. Informacija turi būti prieinama viešai, ji turi būti grindžiama moksliniais sprendimais. Trečia, kaip jau pasakė ankstesnis kalbėtojas, e, šalia trumpalaikės strategijos atliekų valdymo per trumpą laikotarpį, taip pat yra labai svarbu turėti ir tvarę atliekų valdymo strategiją. Europos Sąjunga skiria lėšas tai jau buvo pasakyta keletą kartų šiandien, lėšos yra prieinamos. Vienintelis dalykas, ko trūksta, yra atliekų valdymo koncepcija. Žinoma, taip pat mes turime spręsti ir atliekų išmetimo problemą. Aš esu dėkingas Italijos kolegoms, už jų paramą ir bendradarbiavimą mūsų vizito metu. Mes galėjome patekti visur, kur norėjome šios misijos metu. Dėkuoju Jums už tai. Taigi mes čia nesustosime ir toliau tęsime tam, kad būtų sukurta tvari atliekų valdymo sistema, tam, kad ši problema būtų išspręsta galutinai. Dėkoju. Na, kalbant apie pradinės išvadas šio pirmojo etapo metu, norėčiau padėkoti poniai Matoni, dėkoju kolegoms iš ne, ne iš Italijos, kurie taip pat vyko kartu su mumis į Italiją, į kampanijos regioną. Dėkoju už puikius santykius su peticijų komitetu. Manau, jog mums reikia rasti teigiamą sprendimą Taigi mes e, pateikėme šį dokumentą, kuris yra pirmas žingsnis mūsų darbe. Taigi toliau žiūrėsime, kas įvyks per ateinančius keletą mėnesių. Norėčiau pasakyti, kad ponų Romanų, jog mums reikalingas nuoseklumas įvairiose administracijos lygiuose. Turime atsižvelgti į tai, kad per ateinančius keletą mėnesių jūs galėsite vis mažiau pagrysti tai, kas vyko praeitie. Jūs turėsite uh, kalbėti apie tai, kas vyksta šiuo metu atliekų tvarkymo srityje. Italijos senatas patvirtino du pakeitimus, kuriuos pateikė Salerno provincijos vadovybė. Ir aš laikau save šių bendrų pastangų dalimi, kaip ir mes visi dirbantis ties šiuo klausimu. Taigi šie pakeitimai kalbėjo apie 250 milijonų tonų, e, kurios turėjo būti sudegintos atliekų deginimo įrenginyje. Ir e, lėšas tam turės teikti jau regioninės valdžios institucijos. Ir aš čia e, kreipiuosi į Jūs, ponas Romano. Mes kalbame apie 3 milijonus eurų šiam regionui. Ir ši suma bus skiriama konkrečiai atliekoms. Tačiau didelė dalis buvo prarasta. Mes turime dirbti bendrai, kartu. Mes turime įgyvendinti šį pakeitimą kurį pateikė Senatas. Tai būtų toks pirmas pastebėjimas. Atrodo, kad balsavimas Senate pažeidė stabilumo paktą. Buvo pridėtas dar vienas papildymas. Taigi mes turėsime atgauti 5 milijonus eurų E, iš 2006-2010 e, metų programavimo laikotarpio. Taip pat visi kiti įsipareigojimai iš bendrijos fondų e, mokėjimai bus sustabdyti. Taigi mes turime žinoti, su kokiais fondais jūs bendradarbiaujate. Taigi čia kyla dvi problemos. Viena yra susijusi su Italijos senatu. Taigi mums būtina įtraukti visas institucijas, jeigu norime, kad pavyktų išspręsti šią padėtį. Mes neturime vėl iš naujo pradėti e, visos procedūros. Dėkoju. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti, kad istoriją lemia autoritetai. Mes matėme, jog čia yra labai didelė atliekų e, krizė, ponas Romano išreiškė savo valią spręsti šią padėtį, tačiau kai kuriais atvejais vien tik tai valios nepakanka. Taigi, peticijų komitete negalite pasakyti, o aš tai sakau taip pat kaip peticijos pateikėjas, negalite sakyti, kad šis, ši ataskaita sąžininkai atspindi tai, ką pamatė delegacija, savo vizito į kampaniją metu. Aišku, mums būtina turėti integruotą atliekų valdymo ciklą. Būtina normalizuoti padėtį. Kampanijoje mes gana dažnai esame linkę tai pamiršti. Vienas iš peticijos pateikėjų, viena iš pateikėjų teigia, jog ji nori jaustis lygiavertę, lygiateisę ES pilietę tai tikrai yra pagristas noras ir aš jam taip pat pritarčiau. Nauja regioninė administracija, kaip ir ką tik pasakė mano kolega, nesugebės valdyti ilgą laiką. Jei vis žvalgysis atgal. Taigi, ponė Romano, prašom, žvelkite į priekį Aš žinau, kad jūs dabar skelbėte rimtus įsipareigojimus. Mes e, dėl tai, tai pripažįstame, tačiau šiame komitete jūs turėsite įrodyti ir savo darbo rezultatus. Dėkuoju, ponė Romano, mes turėsime išvykti po penkių minučių. E, o dabar suteiksiu žodį poniai Alkan sutinku, kad testume darbą rugsėjį, bet e, du dalykus iš tikrųjų reikėtų e, pono Romaną pasakyti. E, geresnis bendravimas nieko nekinuoja, tik tai reikia geros valios. Tai buvo labai svarbi mintis, tuo tarpu, kai mes susidurime su nenoru bendrauti e, su žmonėmis, kurie kenčia dėl tos problemos. Na, o komisijai noriu pasakyti, iš komisijos aš aiškiai taip ir neišgirdau. Ar jie rimtai pasiruošę žiūrėti į visą atliekų hierarchiją? Nes jeigu pažiūrėsime į tai, ką girdime ir ypatingai, ką matėme, tai vienas dalykas yra gražios kalbas, o tikrovėje yra tik tai savartynai ir deginimo įmonės. Kai kalbėjome su vienas deginimo įmonės vadovu, tai jis buvo įstikinęs, kad viską reikia, kad viską galima deginti. Aš pati iš Danijos e, patirtie žinau, kad toli gražu ne viską galima deginti, reikia atsargiai elgtis, reikia labai gerai išrušiuoti atliekas ir, ir reikia jas apdaroti ir taip toliau. Ir tas sprendimas, kurį matėme, yra labai blogas. Aš tikiuosi, kad komisija daug geriau supras tą problemą ir ją atidžiau pažvelgs. Na ir dar vieną pasiūlymą Ar negalima būtų pasižiūrėti, kaip tvarkosi kiti miestai, kad galėtume pateikti kažkokią studiją apie tai, kaip tos problemas sprendžiamas kitur, kitose vietovėse, kad galima būtų pasižiūrėti, kaip tai turėtų būti daroma, o ne vien tik tai galvoti, išgalvoti sprendimus. Dėkui. Panas Brun, pane Brun, norėjot pasakyti, taip iš tikrųjų norėjau. Norėjau padėkoti kolegoms taip pat už e, jų atliktą darbą rengiant pranešimą. Manau, kad pranešimas labai stiprus, bet tuo pačiu metu ir šokiruojantis. Mane pritrenkė tai, e, kad, e, tarkime, savartynai yra kontroliuojami armijos, negalite patekti ten į tas zonas ir e, kad, kad e, tas įstatymas, pagal kurį armija gali veikti ir valstybės paslapčių įstatymo nuostatos dar galios vienus metus. Bet e, žiūrint į dabartinę situaciją, suprantu, kad niekas nepasikeitė lyginant su ankstesnės administracijos darbu. Dabar, norint, kad e, tuos lėšas būtų vėl galimas panaudoti, eina kalba apie kažkokį naują planą, bet ar tai susijęs su e, pagrindų direktyvos peržiūra, ar tai susijęs su perkelimu. Rytoj yra perkelimo terminas, o aš nieko neišgirdau iš to, kas buvo pasakyta, kad tokių terminų laikomasi. Mes girdėjom, kad e, rimtai pažeidžiami svarbus e, bendrijos įstatymai ir taip pat šiandien per diskusijas negirdėjau jokio pasiūlymo, kaip iš tos situacijos išeiti. E, negalima leisti tokios situacijos, kad Anksčiau ji buvo tokia labai bloga, o dabar yra tik tai pribloškinti, tai, tai ir yra teisingas būdas veikti. Ne, mes turime aiškiai pasakyti, e, ketiname stebėti viską atidžiai, negalima priimti situacijos, kaip komisija tik tai masto apie tai, kaip sugrįžti ir toliau skirti pinigus, kada yra tokie rimti pažeidimai. Dešimtame puslapyje matome, kad Ačeroje, pavyzdžiui, pagal tuos skubos tvarka priimtus įstatymus nebuvo reikalavimo atlikti poveikio aplinkai įvertinimo. Taip, pagal tuos įstatymus ne, bet pagal Europos įstatymus tai yra privaloma. Jeigu aš be planavimo institucijų leidimo pasistatysiu pašiūrę savo kieme, tai negaliugi jos visą laiką ten palikti. Kitaip sakant, tai yra klausimai, į kuriuos mums reikia atsakymų ir iš tikrųjų rugsėjo mėnesį būtina sugrįžti prie šios problemos. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu dar kitam peticijos autoriui. Prašom. Gaila, kad ponas Romanas išvyko. E, norėjau jam kai ką pasakyti. Nemanau, kad jis labai tikroviškai elgesi, kai sako, kad dvi deginimo įmonės išspręs e, atliekų klausimą kampanijoje. Pastatytas įmonės užtrunka 5-6 metus. E, jisai sako, kad viskas užtruks ilgą laiką, bet kodėl dabar negalima būtų pradėti jau e, rušiuoti atlikas, pastatyti keletą kompostavimo įmonių ir kažkokio šalto apdorojimo įmonės pradėti naudoti vietoj deginimo įmonių. Galima būtų panaudoti jau esančias e, įmonės, e, panaudoti tuos vadinamosios ecobails arba atliekų tvarkymo talpas, dabar jos yra pripildytos, mėtosi prieš žmonių namus, niekas nežino, ką su jomis daryti. Taigi reikia gerai apgalvoto plano, verčiau tokio plano reikia, o ne tų deginimo įmonių. Reikia prašyti, kad Europa ir vėl leistų panaudoti lėšas, bet reikėtų neužburtą, o tokį pozityvų atliekų tvarkymo ratą paleisti. Jeigu būtų buvę paklausyta mūsų žmonių, kurie, kuriems tai tikrai rūpi, galbūt nebūtume atsidūrę tokioje padėtyje, kurioje esame šiandien. E, nieko prieš pono Romano neturiu, jis gal geriausias e, pasaulio žmogus, bet vargu, ar jis gali pakelti tą atsakomybės naštą. E, atsakomybės už 6 milijonus žmonių. Naštą negalima vienam žmogui jos užkrauti. Direktyvoje sakoma, kad sprendimai dėl deginimo turi būti priimami drauge su vietos gyventojais. Kol kas jie jokios įtakos sprendimams neturi. Tad aš mm, dar kartą kreipiuosi į komisiją, į ponę Matsonį. Tikrai norėčiau, kad jūs pabandytumėte permėgoti bent vieną naktį E, kokiame nors e, Kijano name, nes e, jūs tada pajustumėte tą baisę smarvę, kuri tenai tvyro. Yra su manim dar vienas kolega, kuris e, norėtų pasakyti, o aš pasakysiu, kad labai tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį e, tikrai bus surastas sprendimas. Bet tam ponas Romano turi imtis veiksmų, pradėti ruošti kažkokią, kažkokius regioninius įstatymus, nes Europoje kalbama apie e, daugkartinį panaudojimą, perdirbimą ir taip toliau. Bet e, kampanijoje tėra tik dvi alternatyvos - arba savartynas, arba deginimas, nieko daugiau. Ir tas Kieliano uh, e, savartynas praktiškai pastatytas to neteisėto savartyno vietoje, kurį kažkada buvo pastačiusi Kamora. Ir tada jau ant jo buvo pastatytas valstybinis savartynas. O pati ta vietovė yra paveldo dalis. Visai netoli yra bent šešios ligoninės, didžiausia ligoninių sankaupą regione, tad aš niekaip negaliu suprasti, o pagal kokius kriterijus tai buvo daroma. Atsiprašau, kad e, truputėlį susinervinau, kai ponas Romano pabaigoje pasakė, kad e, išplėsime deginimo įmonių ratą, Neapolio provincijoje, kitose provincijose. Tai įdomu, ką jūs tada fotografuosite ir ką matysite atvirukuose iš Italijos, kuriuose dabar vaizduojami pasaulinio paveldo vaizdai. Nes e, savartynai iš tikrųjų jau dabar yra greta gyvenamųjų namų, greta ligonių ir tikrai tai e, nėra tinkamas e, būdas. Pirmininkė, e, dėkoju. Iš tikrųjų, jūsų pastabas buvo adresuotos ponui Romano patarėjui e, galėsime jam nusiųsti šio protokolo e, išrašą, posėdžio protokolą, kad jis galėtų susipažinti su jūsų pasiūlymais. Iš tikrųjų, pravertėtų pasiaiškinti kai kurias pono romano mintis. Na, O dabar pasakysiu, kad iki rugsėjo 6 šiam dokumentui dar galima pateikti pakeitimus. Jam, jį patvirtinti turėtume iki rugsėjo pabaigos, tada perduosime jį komisijai. Girdėjome komisijos interpretacija, kaip tie įvykiai vystosi, bet norėtume paprašyti, kad komisija atsakytų ir raštu. Nes mums e, vis tik tai rūpi sužinoti, ką komisija galvoja apie tai, ką mes pamatėme ten nuvykę. Ir išgirsti, ką komisijos nuomonė reikėtų padaryti, apie tai, kas ten vyksta, ko praeitie nebuvo padaryta, ar mums e, tai patinka ar ne, vis tiek yra teismo sprendimas, kuris aiškiai sako, ten buvo pažeidimų ir čia nieko negalima padaryti, negalime veikti vietoj teismo. Mes nuvykome, pamatėme, kokia dabar yra situacija. Dabar turime galvoti apie tai, ką galima būtų padaryti ir kaip įvairios valdžios institucijos, kurios turi reaguoti į šį teismo sprendimą, turėtų veikti. Taigi prašysiu, kad mūsų rengiamas pranešimas dar būtų papildytas. Dabar dėkoju visiems pasisakiusiems, pereikime prie kito darbo tvarkės punktą. Atsiliekame nuo mūsų darbo tvarkės, reikėtų mums pabandyti ją prisivyti. Dėl 16 punkto ir peticijos, kuri ten minima, neturime autorių, bet užtat turime 17 punkto peticijos autorių, čia tad galėtume ir sukeisti vietomis šiuos du punktus. Taigi dabar Armando Menella pateikta peticija Federacinės mažųjų salų sąjungos vardu suteiksime jam žodį, kad išdėstytų esmę. Šio reikalo reikia pasakyti, kad mes turinį peticijos puikiai žinome. Tad jeigu būtų kažkas naujo, tai prašytume pristatyti tai mums ir komisijos atstovams. Prašom. Norėčiau padėkoti komitetui už suteiktą galimybę pasisakyti. E, Federacinės mažųjų salų sąjungos vardu, kuri atstovauja mažasis Italijos salas. Kalbant trumpai, ekonominė krizė sukėlė grėsmę mūsų veiklai. Mūsų peticija yra susijusi su pasiūlymu privatizuoti Tirenėje grupę kartu su dukterinėmis bendrovėmis. Ir tai kelia rimtą problemą, apie kurią mes informavome komisiją ir parlamentą, kadangi daugelis iš šių mažųjų salų ekonomiškai nebefunkcionuos. Tai reiškia, jog privačios privatus dariniai nebegalės joms vadovauti siekdami pelno. Taigi tai būtų ekonomiškai neefektyvi veikla tose salose. Italijos konkurencinė tarnyba pateikė savo nuomonę Neapolio įlankos e, klausimų. Ir atrodo, kad buvo pažeisti bendrijos teisės aktai susiję su konkurencija. Taigi buvo kreiptas į Italijos konkurencijos tarnybą, gautas atsakymas gegužės mėnesį Tačiau šis atsakymas ne visiškai atmetė e, visus klausimus, kurie mums kėlė rūpestį. E, buvo pasakyta, kad valstybė narė išlieka, išlaiko teisės išlaikyti savo teritorinį vientisumą. Dabar norėčiau paprašyti Ital... E, Europos parlamento ir komisijos užtikrinti, kad Italijos regioninės institucijos būtų priverstos laikytis E, šių teisės aktų, nes kartais jos to nedaro. E, pirmininkas, dėkoju, dabar suteiksiu žodį daktarui Ermando Menelą. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau apsiriboti pastebėjimais dėl to, kas buvo jau pasakyta. Ši peticija yra susijusi su e, viešųjų keltų paslaugomis iš mažasis salas, salų, iš mažųjų salų ir į jas. Ir šią peticiją mes prašome komisijos leisti ir toliau vykdyti viešųjų keltų paslaugas, neliberalizuojant sektoriaus. Dalykas yra tas, kad valstybės narės yra gali visiškai laisvai organizuoti keltų paslaugas. Būtent taip, kaip jos mano, tai būtų tinkamiausia atsižvelgiant į jūrinį kabotažą. Valstybės narės dabar priejo nuomonės, kad būtina vykdyti kasdienės keltų paslaugas tarp mažųjų salų ir Italijos žemynų. Komisija dabar negali nieko priversti, negali priversti valstybės narės teikti tokias viešasis paslaugas. Kitaip tariant, valstybė narė laisvai gali teikti tokias paslaugas, jeigu mano, jog tai būtų reikalinga, tačiau komisija negali priversti taikyti tam tikrus viešųjų paslaugų standartus, kadangi pagal bendrijos teisę ji neturi tokios kompetencijos, taigi valstybė narė gali tai taikyti arba ne, laisvai. Ji gali laisvai nuspręsti, ar taikyti tokias paslaugas, ar jų netaikyti. Kitas pastebėjimas išreikštas peticijoje yra tai, kad tokias paslaugas reikia teikti paisant nediskriminavimo principų tarp įvairių valstybių narių. Pavyzdžiui, jeigu valstybė narė laisvai nusprendė, jog reikia teikti tokią viešąją paslaugą, tuomet paslaugos teikėjas turi būti parenkamas tam tikro viešojo konkurso būdu. Ir bendrijos operatoriai turi teisę lygiai teisiškai dalyvauti konkurse teikti tokias paslaugas. Jei tam tikra valstybė narė mano, jog tam tikra paslauga teikiama neadekvačiai, ji gali suorganizuoti kvietimą teikti paraiškas viešame konkurse ir remdamasi mažiausią pasiūlymo kainą valstybė narė gali suteikti teisę teikti paslaugą būtent tam pareiškėjui. Peticijos pateikėjas kviečia komisiją imtis veiksmų dėl jūrinių veiksmų Italijoje ir kviečia neįvesti liberalizavimo šioje srityje. O tie dalykai, kurie nepriklauso bendrijos teisiai, rodoj, jog negalima priversti komisijos imtis veiksmų. Jeigu niekas nenori pasisakyti, tuomet norėčiau išreikšti savo nuomonę ir pateikti klausimus komisijos atstovui. Čia yra keletas abejotinų dalykų, e, kuriuos matome iš dokumentų, kuriuos atsiuntė komisija. Tikriausiai jūs juos gavote. Pirmiausia, nežinau, ar buvo koks nors nesusipratimas dėl to, kaip buvo parengta peticija. Tačiau komisijos dokumente pateikiama šiek tiek kitokia nuomonė dėl to, ko prašo peticijos pateikėjas. Jis neprašo komisijos įsikišti į valstybės narės veiksmus, o prašo e, komisijos pasakyti, ar metodas, kuriuo reglamentuojamos e, jūrų transporto paslaugos Italijoje atitinka taisyklės e, numatytas pagal bendrijos teisės aktus, laikantis teritorinio vientisumo principų. Kitaip tariant, būtina užtikrinti, kad e, būtų suteikta vienoda galimybė patekti į žemyną tiems piliečiams, kurie gyvena uh, netokiuose privilegijuotose teritorijose. Neseniai mes diskutavome kitame komitete, kuriame ir aš čia turiu iš tikrųjų tos nuomonės e, kopiją, taigi mes prašome komisijos jūrinės politikos kontekste atkreipti dėmesį į poreikį paisyti piliečių teisių, tų piliečių, kurie laikomi neprivilegijuotais, ir suteikti galimybę keliauti piliečiams, taip pat pervežti prekes ir paslaugas, laikantis vidaus rinkos politikos nuostatų. Kitaip tariant, Čia komisija turi tam tikrą kompetenciją. Mes taip pat kviečiame užtikrinti e, jūrinio kabotažo vykdymą tarp tam tikrų regionų. Aš manau, kad šis dokumentas šiuo metu yra aptariamas regioninių reikalų komitete ir jis netrukus bus pateiktas komisijai. ir iš tikrųjų tai nepatenka į komisijos e, kompetencijos sritį ir apskritai netgi į ES e, teisės kompetenciją. Kalbant apie tai, ką šiuo metu daro Italija, e, komisija taip pat negalėtų kištis, kadangi tai neįeina į jos kompetenciją, taip pat ir pagal bendrijos teisę, tačiau uh, Dokumente, kurią, kurį mums atsintėte, jūs kalbate apie bendrijos veiksmus, pradedant pažydimo procedūrą. Tačiau e, šiuo konkrečiu atveju Italija nesugebėjo laikytis bendrijos nuostatų. Ir būtent dėl to dabar reikia pradėti pažeidimo procedūras. Galiausiai šiame dokumente komisija kalba apie Italijoje e, pradėsime vykdyti privatizavimą, kuris atitinka taisyklės, e, kurios turėtų būti, kurių turėtų būti paisoma visose valstybėse narėse dėl liberalizavimo. Tačiau pati komisija to nepatvirtino. Taigi, bet koks šio klausimo vertinimas turės priklausyti nuo privatizavimo proceso, kuris šiuo metu vyksta Italijoje. Taigi šiame dokumente yra daugybė e, viena kitai prieštaraujančių vietų. Taip pat prieštarauja, yra prieštaravimų tarp to, kas parašyta ir to, ką jūs pasakėte. Taigi faktas yra tai, kad mūsų komitetas turi e, spręsti klausimą susijusį su rizika kylančia ES piliečių pagrindinėms teisėms. ir turi būti garantuota pagrindinė judėjimo teisė. Taigi komisija negali ignoruoti tokio prašymo. Taigi prašyčiau paaiškinti šį klausimą arba taip pat galės, turėsite pateikti rašytinį dokumentą. Ačiū. Keletas techninio pobūdžio pastebėjimų. Pirmiausia, dėl terenija grupės privatizavimo, siekiant užtikrinti keleivių mobilumo teisės. Mes manome, kad šis prašymas yra nepagristas, kadangi nėra bendrijos teisės nuostatų reglamentuojančių keleivių mobilumo teisės. Kitaip tariant, bet kuri valstybė narė, iš tikrųjų mes jau matome tokių atvejų ne vieną, galėtų nuspręsti, nors tai atrodytų paradoksalu, neteikti tam tikros paslaugos. Kalbant apskritai, žmonės mums skundžiasi, kuomet viešusios institucijos kišasi į laisvosios rinkos veikimą. Tačiau tokio pobūdžio skunduose nefiguruoja bendrijos teisė, kadangi mes neturime tokio pobūdžio nuostatų. Kita vertus, bendrijos teisėje yra reglamentas ir keletas bendro pobūdžio principų reglamentuojančių vidaus rinkos veikimą ir konkrečiai jūrų transporto paslaugų teikimą. Taigi, Siekiant, kad būtų laikomasi šių taisyklių, komisija pradėjo e, paklausimo procedūras, e, rengė savo nuomonę. 2008 e, m. pabaigoje baigėsi terenėje grupės viešųjų paslaugų teikimo sutartis ir komisija tikisi, kad per ateinančius mėnesius bus suorganizuotas viešasis konkursas. Tačiau to neįvyko, Todėl e, buvo pradėta paklausimo procedūra ir pradėta renktis pažydimo procedūrai. Tačiau e, Italijos atsakingos institucijos pažadėjo suorganizuoti viešai konkursą iki šių metų pabaigos. Taigi mes neturime jokių kitų bendrijos teisės nuostatų šioje srityje. Aš suprantu jūsų politinę poziciją susijusią su transporto politika. Čia klausimas yra susijęs su dalyku, kuriam gali prieštarauti kai kurios valstybės narės. Tačiau šiuo metu daugiau nieko negalime padaryti. Iš tikrųjų, Man atrodo, kad vis tik tai komisija privalo užtikrinti, kad bus <clears throat> gerbiamos bent jau pagrindinės paslaugos. Man rodos, paslaugų direktyvoje tai yra numatyta. Jeigu jūs man sakote, kad taip nėra. <clears throat> tai uh, nereiškia, kad e, politiškai kalbant mes e, negalėtume komisijai užduoti tokio klausimo. Jūs tarsi sakote, kad e, vyriausybė gali nuspręsti visiškai tam tikrą sąsąją savo teritorijoje e, eliminuoti Man atrodo, kad tai prieštarauja toms teisėms, kurios yra numatytos direktyvoje. Aš manyčiau, kad šią peticiją galėtume palikti atvirą ir toliau tęsti darbą ir apie tai pašnekėti kitame koordinatorių posėdyje. Ar norėtų peticijos autoris sureaguoti? Prašom, tik tai kuo glaučiau. Ačiū, pirmininkė. Mes, mes nesipriešiname privatizavimui, mes patys esame privatus operatoriai. Mes tik tai norime, kad keleiviai galėtų pasinaudoti uh, paslaugomis visus metus. Jeigu pažiūrėsite į susiekimą tarp Neapolio ir Kapri, anksčiau tikrai ten buvo konkurencija, o dabar tą liniją aptarnauja tik vienas operatorius. Pirmininkė peticijos autorius. E, aš turiu Italijos konkurencijos tarnybos dokumentą, galėčiau jį pateikti. Pirminkė, iš tikrųjų ačiū. E, jei niekas neprieštarauja, grįžime prie šio klausimo rugsėjo mėnesį, nes dar turime vieną, vieną klausimą su diskusija mūsų darbo tarkėje. La petizione scritta al punto 18 presentata. Dabar 18 darbo tvarkės punktas, peticija, kurią pateikė Airijos pilietis, jam atstovaus John Max, peticija Penzans Harvard draugų grupės vardu. Jums žodis. E, dėkoju, ponė pirmininkė, sveikinimai iš Kornvalo, pačios pietvakariausios e, Britanijos vietovės. Esu iš e, Penzans, tai yra pajūrio gražus miestas, kuris pritraukia kiekvienais metais labai daug tūkstančių turistų. Tačiau jam iškilo grėsmė, nes e, vietos valdžia norėtų sukurti tam tikrą industrinę zoną. Jie tai vadina uosto tobulinimo darbais. Jeigu iš tikrųjų taip įvyks, tai sugriaus labai gražų paplūdimį ir sugriaus taip pat ir istorinę prieplauką. E, daug pastatų toje miesto zonoje yra dar iš 18 amžiaus, yra Viktorijos laikų promenada, Yra taip pat nemažai daug e, paukščių, kurie turi ten buveinę. Istoriškai ir kultūriškai bus padaryta didelė žala. Mums sakoma, kad tas projektas sukurs naujų darbo vietų, nulems mūsų vietovės atsigavimą, bet mes manome, kad bus atvirkščiai. Manome, kad kaip tik e, iškils grėsmė darbo vietoms, kad pasikeis transporto, kuris dabar užtikrina susiekimą e, sistemos. Na, o apskritai turistiniai vietoviai, ko tikrai nereikia, tai pramoninės zonos per pastarąsias konsultacijas visiškai aiškiai buvo pademonstruota, kad istorinė miesto dalis yra esmingai svarbi turizmai. Mums taip pat buvo pasakyta, kad be to projekto nebebus įmanomas e, susisiekimas nebebus galima e, naudotis keltų transportu, bet e, tai taip pat reikš, kad reikės e, nukreipti keltus kitais maršrutais, kitai užims daug daugiau vietas. Taigi e, vietos valdžios argumentai dėl naujų darbo vietų kūrimo yra nieko nepagrysti. Taip, uosto įrangą reikia tobulinti ir modernizuoti ir žmonės tam pritartų, bet vietos tarybos veiksmai yra neteisingi, jie neatsižvelgia į tikruosius miesto interesus. E, pasiūlytos priemonės nėra tinkamai išanalizuotos. Neseniai sužinojome, kad e, e, Penzanso ir e, Silių salų toliau nebebus e, e, susisiekimo e, malūnsparniais, e, tuo tarpu, kai miesto taryba užmerkė akis ir nemato šios problemos. Komisija savo dokumente rašo, kad atrodo, kad tas procesas, e, kuriuo projektas yra gyvendinamas, atrodo atitinka reikalavimus, bet tas e, atrodymas yra neteisingas, jam trūksta demokratinio pagrindimo. Vietos taryba yra pasakęs visuomeniai, kad ji turės galimybę pasipriešinti planams, o tuo pat metu ji imasi veiksmų, sakydama, kad nebūtina gauti planavimo leidimo tiems naujiems darbams. Reikia pasakyti, kad per pereitus e, tarybos rinkimus, nei vienas tarybos narys tokių planų neparemė, jų neremė taip pat ir mūsų atstovai parlamente. Šiais e, sunkiais laikais, kai Kornvalo taryba turėtų galvoti apie taupimą, ji užsima gigantiškais projektais. E, vienas iš tarybos narių yra išsitaręs kad e, kadangi projektas bus finansuojamas iš ES grantų, tai nepakenks e, biudžetui. Grazie. La Commissione per, do la parola al rappresentante della Commissione. Suteiksiu žodį komisijos atstovui. Dėkui, panė pirmininkė. Bandysiu glaustai sureaguoti ir pateikti komisijos poziciją. Čia eina kalba apie projektą, transporto projektą, kuris sujungtų Silį salas su uh, Didžiąją Britaniją. E, peticijos autoriai protestuoja prieš tai, kas vyksta vienoje to projekto pusėje, tai yra Penzanso regione. Tuo tarpu eina kalba apie <clears throat> konvergencijos programą skirtą Sili salų vystimuisi. Tačiau tas projektas iki galo nėra patikrintas, nes nėra dar patvirtintas planavimo leidimas. Egzistuoja reglamentas, ES reglamentas, kuris numato, kad struktūrinių e, fondų programas e, turi vykdyti ir prižiūrėti e, vietos valdžia, turi būti sukūriamas stebėsenos komitetas ir turi būti užtikrinta, kad siūlomas projektas atitiktų ES ir nacionalinę teisę. Dabar labai trumpai pasakysiu, kad programoje yra nustatyti tam tikri tikslai, kad siūlomas projektas turėtų būti turėtų e, tinkamai atspindėti išlaidų ir našos e, santyki ir visą eilę kitų kriterijų. Komisija buvo informuota, kad pagal tuos kriterijus projektas buvo patikrintas ir kad buvo atsižvelgta į kai kuriuos e, alternatyvius pasiūlymus. Ir nacionalinės valdžios institucijos, kurioms tai priklauso padaryti, teigia, kad e, siūlomas projektas atitinka e, tuos svarbiausius kriterijus. Dabar kalbant apie taikytiną teisę ir čia problema yra susijusi su planavimo leidimo išdavimu. Pagal subsidirumo principą planavimo leidimai yra Junktinės karalystės atitinkamų institucijų kompetencijos rytis. Greta to dar reikia ir statybos leidimo, kadangi e, tai yra paveldo vietovė, Taigi e, čia reikia gauti leidimą dėl e, istorinio paveldo arba istorinių pastatų e, perstatymo. Bet vėlgi noriu pabrėžti, kad pagal subsidiarumo principą tai yra Junktinės karalystės valdžios įstaigų kompetencijos rytis. E, atsižvelgdami į šią peticiją mes kreipėmės į valdžios institucijas pateikti informaciją, kaip tas procesas vyksta. Gavome atsakymą, kad e, visų procedūrų yra laikomasi. Ten buvo taip pat pasakyta, kad e, tos problemos, kurias kelia peticijos autoriai, buvo iškeltos taip pat ir atitinkamoms jungtinėms Junktinės karalystės institucijoms, kad e, jos e, žino apie tai, mes atitinkamą korespondenciją esame gavę, bet e, negalime sakyti, ar tos valdžios institucijos patenkinamai reagavo, nes, kaip sakiau, tai yra Junktinės karalystės vidaus reikalas. O kalbant apie jungtinę ES grantus, mes e, matome, kad visų procedūrų buvo laikomasi. Tas pats pasakytina ir apie Junktinės karalystės valdžios institucijas. Tokia yra mūsų pozicija šio klausimu. Uh, uh, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui, dėkonui ir Airijos piliečiui už tai, kad atvyko iš Kornvalio, kuris yra nuostabi vietovė. Aš tikrai dabar norėčiau paprašyti, kad ši peticija būtų palikta atvira, tam, kad mes ją galėtume ateityje taip pat apsvarstyti. Man atrodo, jog tam yra gerų priežasčių. Būtent, kad mes paliktume šią peticiją atvirą. Aš atidžiai perskaičiau komisijos e, laišką, kovo mėnesio laišką. Po to gavau du laiškus iš pietvakarių vyriausybės e, tarnybos e, Liepos 9 dieną ir taip pat iš vakarų Midlando valdžios institucijos laišką datuotą Birželio 22 diena. Abu šie laiškai teigia, jog vis dar laukiamas sprendimas dėl to, ar pateikti tokį planavimo leidimą. Valstybės sekretorius nusprendė e, išreikšti deklaraciją pagal 14 straipsnį Kornvalio tarybai, kuri neleidžia teikti tokio planavimo leidimo, o jeigu jis bus suteiktas, uždrausti pagal jį veikti. Taigi, man atrodo, jog šiuo metu šis pasiūlymas ir projektas yra tik pusiau baigtas ir mums dar reikia sulaukti sprendimo dėl to, ką daryti su šia peticija. Jeigu primtume šį sprendimą šiandien, jis būtų tikrai nesavalaikis, kadangi Anglijos vyriausybė dar neapsisprendė, ką daryti. Aš nekvestionuoju subsidiarumo, tačiau sakau, jog būkime realistai, vyriausybė dar neapsisprendė ir jeigu mes dabar atsakytume į šią peticiją, tai būtų laiku, mums reikia pateikti pagristą sprendimą. Antra, šiandieninis sprendimas tikrai būtų nepagristas, tuo labiau, kad šį projektą bendrai finansuoja ir Kornvalio vyriausybė ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Taigi, finansavimas gali būti vykdomas, tačiau būtina sulaukti taip pat ir planavimo leidimo. Ir tai yra dar viena priežastis, kodėl mes turėtume laikyti šią peticiją atvirą ir jau ateityje prie jos grįžti, kai žinosime rezultatus. Kornvalio atskirties taryba kreipėsi į Junktinės karalystės vyriausybę prašydama bendrai finansuoti šį projektą. Ir tai yra e, bendra sąlyga e, siekiant e, Europos rekonstrukcijų ir plėtros banko lėšų. Mes žinome, kad Anglijos vyriausybė iš tikrųjų dabar pradėjo labai rimtus biudžeto ribojimus ir netgi sumažino finansavimą įvairioms savivaldybėms iki 40 procentų. Taigi, jeigu mes neturėsime e, tokio finansavimo, kaipgi galėsime toliau elgtis. Galiausiai girdėjau e, patikinimus, kad bus sukurta daugybė darbo vietų, jeigu šis pasiūlymas bus vykdomas. Tačiau, žinoma, neturėčiau jums priminti, kad papildomų darbo vietų sukūrimas taip pat yra būtina sąlyga siekiant gauti Europos rekonstrukcijų ir plėtros banko subsidiją. Taigi prašau jūsų dėl to dar laikyti šią peticiją atvirą, kol sulauksime daugiau informacijos. E, žinoma, kol kas dar mums nebuvo e, pranešta, kada bus priimtas toks sprendimas, tačiau teigiama, jog netrukus. Dėkoju. Pirmininkė, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tuomet Sutinku, kad būtų tinkama laikyti šią peticiją atvirą, kol sulauksime atsakymo į visus iškeltus klausimus rašytiniu komisijos dokumentu. Generalinis regio direktoratas pateikė atsakymą dėl lėšų skirimo Jis teigia, jog komisijai nebūtina gauti visas pasiūlymo detalės, galbūt tame yra tam tikros tiesos, tačiau generalinis aplinkos depart, direktoratas taip pat yra susijęs su tokiais projektais. Galbūt ir ne su kiekvienu tokiu projektu, tačiau bent jau jis turi galimybę patikrinti e, tam tikrus projektus vykdomus įvairiose valstybėse narėse, ar jie atitinka tam tikras taisyklės reglamentuojančios aplinkos apsaugą. Ir šiuo atveju būtų galima aiškintis, ar nėra pažeidžiamos direktyvos saugančios aplinką, kuomet yra skiriamos ES lėšos. Taigi mes galime patikrinti, ar čia iš tikrųjų laikomasi aplinkos apsaugos direktyvos. Taigi manyčiau, jog svarbu gauti e, daugiau informacijos iš šio klausimu iš generalinio aplinkos direktorato ir tada galėsime nuspręsti, ką toliau galime nuveikti. Taigi galbūt generalinis aplinkos direktoratas taip pat galėtų mums pateikti detalių informacijos dėl to, kaip reikėtų spręsti peticijos e, pateikėjo iškeltas problemas. Taigi dar grįšime prie šios peticijos rugsėjo mėnesį Ir šiuo baigiame mūsų darbo tvarkės klausimus. Dėkuoju Jums visiems, linkiu gerų vasaros atostogų. Ne. Ponas Altema, Maitė, atsiprašau Jūsų. E, kalbant apie B dalyje E, išvardytas peticijas. E, turime 87 peticiją, apie kurią užsiminė mūsų kolega. Mes ją turime perkelti iš B dalies į A dalį. Taip pat 54, 21 ir 22 peticijos. E, taip pat buvo paprašyta jas perkelti į A dalį. Taigi tiek norėjau Jums pasakyti, taigi dar kartą linkiu gerų atostogų visiems.